Okay, we start the meeting. We have the first... Pradedame posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Nėra siūloma keisti darbo atvarkės projektą. Ar galime jį patvirtinti tokį, koks jis yra? Puiku, dėkoju. Antras darbo atvarkės klausimas. Pirmininko pranešimai. Kolegos, keitimasis nuomonėmis su Concordu, Europos vystomojo bendradarbiavimo organizacijų konfederacija apie dabartinius iššūkius vystomojo bendradarbiavimo srityje turėjo būti atidėtas į kitą mūsų posėdį. Dėl to paskutinis darbo tvarkės klausimas už uždarų durų, keitimasis nuomonėmis su Kristijanu Lefleriu apie užsienio reikalų tarybą ir vystimosi e, darbo grupės vadovų numatytas prasidėti 16.30. Norėčiau priminti, kad vakar gruodžio pirmąją dieną minėjome pasaulinę AIDS dieną ir rytoj minėsime šį dieną, o šiandien pirmasis svarbus klausimas yra keitimasis nuomonėmis su UNAIDS generalinė, generalinė sekretorė. Rytoj minėsime negalių asmenų dieną, tarptautinę negalių asmenų dieną, Junktinių tautų paskelbta tarptautinė diena. 92 metais ji buvo paskelbta pirmąjį kartą ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir informuoti komitetą, kad ankstesnėme mūsų posėdėje koordinatoriai nusprendė paskirti atstovą į tarp komitetinį uh, tinklą, kur kalbama apie e, neįgaliųjų teisės. Toliau posėdžių protokolų patvirtinimai. Turiuomenyje rugsėjo 4-5 dienos posėdžius, kurie yra pateikti elektroninio komiteto programėlėje. Jeigu pastabų nebus apie šiuos protokolus, laikysime juos patvirtintais. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas e, - komisijos Pranešimai, ar komisija turėtų pranešimų? Ne. Dėkoju. Tada periname prie penkto darbo atvarkės klausimų. Minime pasaulinę AIDS dieną. Gruodžio pirmąją dieną. Minėjome šią dieną, kaip, kaip sakiau, taigi mes nusprendėme pasikeisti nuomonėmis apie padėtį susijusią su šią epidemiją. Turint omenyje, kad mažiau vis reaguojama į šią lygą, šią problemą ir koks yra ES vaidmuo kovojant su AIDS. Deja, pasaulis nesugeba pasiekti, nepasugeba pasiekti 20 metų tikslų, dėl jų buvo nuspręsta 16 metais, kai buvo paskelbta politinė deklaracija dėl živ ir AIDS, pažanga stabdant naujas živ infekcijas ir mažinant su AIDS susijusių mirčių skaičių dar nėra vienodai pasiekta ta pažanga. Ir šios dienos šių metų pasaulio AIDS dienos tema yra bendruomenės pasiekia puikių rezultatų. Taigi mes norime būtent akcentuoti bendruomenių vaidmenį, kuris yra labai svarbus, sprendžiant AIDS problemą tarptautinių, nacionalinių vietos lygmenių. Šiandienos keitimasis nuomonėmis vyks e, dviejomis dalimis. Pirmiausia, Gunilla Carlson, kuri yra UNAIDS generalinio direktoriaus pavaduotoja. Uh, buvusi mūsų parlamentarė, pristatys naujausią informaciją apie AIDS 19 metais ir pavadinimas yra Svarbiausia yra bendruomenės. Po to Silvija Mbatūrų pasisakys, ji yra mokslininkė iš Civikus. Ji kalbės apie tai, kad pilietinės visuomenės vaidmuo mažėja ir kokį vaidmenį visuomenė vaidina reaguojant į AIDS problemą. Toliau Marikė Vinors, ji yra Global pasaulinio fondo personalo vadovė, ji pristatys tarptautinės pastangas kovojant su AIDS. Po jos pasisakymo išklausysime Baberi Vona iš Indonezijos pozityvių moterų tinklo. Ji kalbės apie riziką reaguojant į AIDS, kuomet perinama, išeinama iš donorų finansavimo statuso. Taigi tiek ir pirmiausia žodis Gunilai Karson, kuri yra UNAIDS generalinio direktoriaus pavaduotė, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nari, nariai, pilietinė visuomenė, jungtinių tautų yra jungtinių tautų partneriai. Man labai malonu čia šiandien dalyvauti ir papasakoti apie tai, kaip dirba mūsų organizacija ir kokia yra pasaulinė reakcija į AIDS problemą. Taigi dėkoju už galimybę Pirmiausia, pristatysiu mūsų organizaciją. Mes nesame paprasta jungtinių tautų agentūra, esame 11 agentūrų ir turime vieną sekretoriatą, vykdome bendrąją programą kur yra bendra vizija ir bendra strategija. Tai esame didesni nei pavienės mūsų dalys. Iš pat pradžių mes pradėjome reformuoti jungtinių tautų veiksmus, dar juos pradedant, pradedant įgyvendinti. Mes esame uh, bendruomenė žmonių, žmonių, kurie gyvena su živ, AIDS ir jie informuoja ir įgyvendina e, mūsų, mūsų darbą, įskaitant ir mūsų valdymo tarybą, kuri yra unikalus darinys jungtinių tautų struktūroje. Taip pat vyksta koordinavimas, veiksmų koordinavimas regioninių globaliu, nacionaliniu lygmeniu. Dauguma mūsų darbuotojų dirba daugiau nei 75 šalyse. Mes užsibrėžėme pasaulinius tikslus, reaguojant į AIDS problemą, įskaitant ir 90 metų tikslus, gydimo tikslus ir taip pat renkame labai plačiai duomenis apie AIDS epidemiją, taip pat skirstome išteklius. Tai yra labai svarbu informuojant ir teikiant gairias ir veiksmingai reaguojant į živ virusą. Taigi tokiu būdu mes ir investuojame iš pasaulio fondo ir atliekame darbą vietoje. Taip pat mūsų agentūros yra tiesiogiai atsakingos už pasaulinius veiksmus AIDS srityje, už jų koordinavimą. Aš pateiksiu šiek tiek duomenų, nes mums jie labai patinka. Turime pasidžiaugti pastarų metų pasiektais sėkmingais rezultatais. Šiandieną 25 milijonai žmonių yra gydomi gydomi, gelbstint jų gyvybės. Tai yra 10 milijonų daugiau nei prieš penkerius metus. Tačiau, tačiau AIDS dar e, nėra išspręsta problema ir pažanga matome labai nevienodai pasiekta tos pažangos pasaulyje. Penktadalis žmonių gyvenančių su živ virusu net nežino, kad jį nešioja ir neturi galimybės gauti jų gyvenimą išgelbstinčio gydimo. Taigi mes nematome pakankamai pažangos stabdant naujus živ užsikrėtimo atvejus ir mano manimu dar tas skaičius yra didžiulis. 1,5 milijono žmonių živ virusų užsikrėtė praeitais metais ir Tai nėra primtina, kadangi mes žinome, kaip užkirsti kelią živ virusui ir kaip tą padaryti. Tai kodėl mes negalime šiandieną to padaryti? Pirmiausia, tai yra stigmatizavimas, diskriminavimas, kriminalizavimas, marginalizavimas ir žmogaus teisų pažeidimai. Mes privalome gydyti živ ir traktuoti tai kaip žmogaus teisų klausimą. Tai nėra vien tik tai medicininė problema mergaitės ir moterys neproporcingai dažnai paveikiamos šios, šio viruso. AIDS yra viena dažniausių reprodukcinio amžiaus moterų mirties priežasčių. Mes turime daugiau dėmesio skirti moterims ir mergaitėms. 6 tūkstančiai jaunų moterų visame pasaulyje užsikrečia živ virusu kiekvieną savaitę. Mes taip pat matome, kad yra didžiulė neligybė mes turime galimybę pasinaudoti moksliniais duomenimis ir išgelbėti gyvybės, tačiau milijonai žmonių tokios galimybės dėja neturi. Vaistai e, živ pre prevencijai, profilaktikos tikslais tampa labai plačiai prieinami dėlių pajamų šalyse, tačiau daug jaunų moterų pietinėse Afrikos valstybėse dėja negali turėti galimybės gauti tokio gydimo. blogi įstatymai irgi yra didžiulė kliūtis. Mes žinome, kad 3 ketvirtadaliai tokių e, susirgymų yra susiję su e, tam tikrais e, dalykais, tai translyčiais asmenėmis, e, gėjais ir panašiai, tai yra taip pat sekso e, industrijos atstovai ir panašiai. Taigi mes suprantame, kad tai nesusiję tiesiogiai su živ paslaugomis, živ gydimo paslaugomis. Mes, aišku, taip pat privalome turėti pakankamai išteklių ir savo duomenyse mes matome, kad vis didesnis yra atotrukis tarp turimų išteklių. Turint omenyje, kad tikrai labai pasaulinis fondas sėkmingai buvo panaudotas, mes norime padėkoti ES, ES parlamentui už tas skirtas lėšas, tačiau uh, vietoje išteklių panaudojimas nėra dar pakankamas, pakankamai geras tam, kad būtų užtikrinamas tvarus atsakas. Taigi mes neišspręsime šios problemos, jeigu neturėsime galimybės gauti išteklius, nesuteiksime tos galimybės tiems, kuriems pagalba reikalinga. Taigi živ gydimas negali būti numatytas tik turtingiesiems. Nuo pat epidemijos atsiradimo pradžios bendruomenių vaidmuo buvo labai svarbus. Niekas mums negali būti daroma be mūsų žinios. Viskas vyko labai greitai ir tai, kaip bendru, pilietinė visuomenė, jos aktyvistai apjungė pajėgas tam, kad viskas būtų padaryta tiems, kuriems ta pagalba yra reikalinga. Ir šiandien džiaugiuosi su Favian ir Kutūrų iš Burundžio atvykusi čia. Tai yra jaun, jauni aktyvistai, kurie atvirai deklaruoja turinti šį virusą Ir vakar Briuselėje mes susitikome su regionės vyriausybės atstovais ir kalbėjome su daugybė kitų žmonių, kurie kasdien dirba tam, kad būtų kontroliuojama ši epidemija būtent šioje pasaulio vietoje. Ir tas daroma bendruomenių, tų žmonių, kurie gali surasti sergančiuosius, pasirūpinti, kad tas stigmatizavimas, diskriminacija, uh, netaptų kliūtimi žmonė, žmonėms gauti galimybę tomis gydymo paslaugomis pasinaudoti. O mūsų vaidmuo, ne tik parlamentarų, bet ir mūsų dirbančių ES vaidmuo yra sukurti erdvės ir taip pat jungtinėse tautose mes privalome sukurti erdvės, kad galėtumėme kalbėtis, kad pilietinė visuomenė turėtų vietos veikti kad jie galėtų reikalauti teisių, kad būtų reikalavima lyčių lygybės, reprodukcinės sveikatos teisių, teisės būtų užtikrinamos ir taip pat, kad būtų galima nuspręsti, kurios gydimo priemonės pačios veiksmingiausios. Taigi bendruomenė yra raktas ir dėl to mūsų vakar paskelbtoje ataskaitoje ir kalbam apie tai, kad žmonės gali nuveikti daugiausia, nes kai žmonės bendruomenės turi galios, uh, tada ir vyksta pokyčiai, kai bendruomenės, jų organizacijos turi pakankamai galių, kai jos gauna paramos, tada ir užkertamas kelias epidemijai. Gerbiami parlamento nariai, komiteto nariai, mėly bičiuliai, yra daug bendrų vertybių tarp ES ir jungtinių tautų, kalbant apie žmogaus teisės, lyčių lygybę, taip pat atskaitomybę, aktyvesnį dalyvavimą. Ir dabar mes turime uh, visi dirbti šioje daugia šalėje sistemoje. Silvija kalbės daugiau apie plėtinės visuomenės vaidmenį, apie tai, kad jai trūksta erdvės, erdvės veikti tą tai plėtinį visuomenį, ką mes galėtumėme čia padaryti. Jūs, parlamentarai, esate mūsų strateginiai partneriai, primenant komisijai valstybėms narėms, kad negalima ignoruoti žmonių, kai jie dirba su tvaraus vystimosi tikslais. ES yra unikali, kadangi gali spręsti šias problemas, gali dirbti uh, ir turėdama biudžetinių lėšų sustiprinti visuomenės veikatos sistemas ir laikyti žmogaus teisų požiūrio. Tai yra unikalus dalykas, labai vertingas ir svarbus dalykas, jeigu mes norime, kad tautos auktų. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ir toliau bus investuojama į gyvybę gelbstinčias priemonės, nes tai yra nepaprastai svarbios investicijos į švietimą ir sveikatą. Ir dabar kai matome naująją komisiją ir matome, kad tvaraus vystimosi tikslai yra viso tos, visos tos veiklos esmė ir minėdami pasaulinę AIDS dieną mes tikrai turime suprasti, kad dar daug ką reikia nuveikti. Mes paminėjome vakar pasaulinę AIDS dieną ir turime prisiminti tos žmonės, kuriuos praradome ir taip pat turime informuoti tuos, kurie dar nematė, negirdėjo, kurie dar nesusilaukė tų paslaugų. Mes vis tiek turime ir švesti, švesti, nes 25 milijonai žmonių gali gydytis, turime švesti visą tai, ką nuveikėme kartu. Ir aš e, tikrai tikiuosi, kad galėsime ir toliau padėti ir teikti informaciją apie tai, kaip mes galime jums pateikti informacijos duomenų tam, kad galbūt reagavimas į živ problemą bus vienas svarbesnių matmenų, bandant pasirūpinti, kad niekas nebūtų paliktas likimo valiai. Taigi dėkoju už šią galimybę ir linkiu sėkmės. I... Labai dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį Silvei Batūrų iš Sivikos organizacijos. Prašome. Dėkuoju Jums, ponė pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, gerbėmiai pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Man tikrai yra didelė garbė dalyvauti e, Jūsų renginyje. Kaip jau buvo paminėta, aš atstovauju Sifikus organizacijai, tai yra pilietinės visuomenės organizacijų asociacija, kuri vienyje organizacijas visame pasaulyje. Mūsų tikslas yra sustiprinti piliečių gebi, e, e, socialinę veiklą ir padėti šioms organizacijoms veikti Kartu su Junktinių tautų AIDS programą mes stengiamės įvertinti, kokį vaidmenį vaidina pilietinė visuomenė pasauliui, bandant įveikti AIDS. Dirbame Ukraina, Portug... Vietname, Indonezijoje, Zimbabvei, kitose vietose mes stengiamės įvertinti savo veiksmų, nevyriausybinio organizacijų veiksmų da, veiklos poveikį. Mes e, dirbame su homoseksualiais vyrais, su kitais vyrais, kurie da, e, turi lytinius santykius su kitais vyrais, e, įkalinimo vietose dirbame. Ir mūsų printojo ataskaitoje yra parašyta, kad uh, vyksta įvairių teisų pažeidimai e, ir tą matome tiek konkrečiose šalise, tiek apskritai stebime tokią tendenciją pasaulyje. Ir šie pažeidimai labai smarkiai veikia, labai aiškiai veikia e, žmonių gebėjimus e, kovoti su AIDS. Šioje ataskaitoje taip pat kalbame apie tai, kad mūsų tyrimas atliktas keturiose minėtose šalyse parodė, kad šių, šią lygą sergančiųjų dekriminalizavimas, stigmatizavimas turi labai neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, Zimbabvėje ir Indonezijoje matome, kad LGBTI bendruomenės nariai dažnai yra kriminalizuojami. Taigi mes suskirstėme visas savo išvadas į tris e, grupės. Uh, susibūrimo laisvė, draiškos laisvė ir bendros veiklos laisvė. Taigi da, laisvė, da, susibūrimų laisvė. Ta matėme Ukrainoje, kaip yra pažiūrima šį laisvę. Matėme, kad tie biurai ir tos tarnybos, kurios dirba su LGBTI, da, dažnai būna išpuolami. Toliau gal taip pat e, mes e, matome, kad tai taip pat veikia ir e, konkrečių grupių padėtį. Pavyzdžiui, Indonezijoje ta, LGBTI bendruomenė neleidžia dirbti tam tikrus darbus. Ir taip taip pat veikia pilietinės, organiza... pilietinės visuomenės organizacijų pavadinimus. Kad, jos bijo vadintis e, vardais, kuriuose būtų LGBTI pavadinimas. Ukrainoje, pavyzdžiui, matėme, kad viena organizacija, kuri nufilmavo filmą apie LGBTI ir norėjo tą filmą rodyti, kad renginio metu jie buvo užpulti ir negalėjo rodyti filmo. Nemažai tų nevyriausybinio organizacijų da, skleidžia da, informaciją visuomenėje ir joms yra trūkdoma, dažnai da, trūkdo joms veikti valdžios institucijos. Be to matome, kad vyksta daug protestų prieš protestuotojus. Ta matėme Ukrainoje. Tuomet, kai LGBTI bendruomenės organizacijos. Pa, išeina į gatves tam, kad e, da, išsakytų savo nuomonę. Tuomet dažnai jos užpuola e, kiti protestuotojai, kurie turi kitokią nuomonę. Ir ta trečioji laisvė, raiškos laisvė, matome taip pat, kad e, žiniasklaidos priemonėms, kurios skleidžia informaciją apie LGBTI, sunku tai daryti, ypač Zimbabvėje, Indonezijoje ir Ukrainoje ir valdžios kontroliuojami transliuotojai nenori skleisti tokių nevyriausybinio organizacijų siunčiamos žinios. Be to, da, šių organizacijų da, žiniasklaidos priemonės e, tai yra taip pat dažnai užpuolamos tiek atskirų asmenų, tiek kartais ir valdžios atstovų. Todėl taikoma yra cenzūra ir savicenzūra ir valdžios institucijos bando reglamentuoti. Pavyzdžiui, apie ką galima rašyti socialiniuose tinkluose. Pavyzdžiui, Indonezijoje tam tikros organizacijos mums pranešė apie tai, kad valdžios institucijos uždarė jų paskiras socialiniuose tinkluose, tuomet, kai jos bandė tenai skleisti informaciją apie LGBTI bendruomenę. Taigi matome, kad valdžios institucijos mažina socialinių e, e, neversinių organizacijų erdvę socialiniuose tinkluose. Bet to šių organizacijų atstovai dažnai baiminasi, kad, juos, da, kad jie bus suimti ar bus persekiojami, todėl da, jie patys kartais da, cenzuruoja savo pasisakymus. Ir mes pastebėjome, kad pribo, tokie pribojimai taikomi ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu likmeniu. Ypač matėme da, tokių dalykų ir jungtinėse tautose. 2016 m. birželio mėnesį vyko aukšto susitikimo renginys dėl narkotikų. 22 organizacijom, kurios atstovauja LGBTI teisėms, nebuvo išduota akreditacija. 2000 Be to, 2016 metais taip pat vyko vienas renginys dėl kovos su narkotikais jungtinėse tautose ir tuomet e, vyriaus, tam tikrų vyriausybių prašymų nevyriausybinėms organizacijoms, kurios gina LGBT teisės, nebuvo leisti dalyvauti tose renginiuose. Taigi, kaip tai veikia mūsų gebėjimą kovoti su AIDS? Pirmiausia, kriminalizavimas, e, da, e, tokių organizacijų kriminalizavimas atbaido nuo noro jas kurti. Ir akivaizdu, kad net kai tos organizacijos ir įsikuria, joms trukdoma yra dirbti arba atsisakoma jas registruoti, jos negali atsidaryti banko sąskaitos, o tai reiškia, kad jos iš, iš tikrųjų negali veikti kaip kitos nevyriausybinės organizacijos. Ir dėl to kartais tokios organizacijos yra uždaromos. Ukrainoje, pavyzdžiui, mes e, matėme, kad tos organizacijos, kurios teikia pagalbą narkomanams, buvo, uždary, buvo priverstos už, e, užsidaryti, todėl kad jos buvo pernelik dažnai puolamos. Bet ir tarptautinių lygmenių yra problemų. Jungtinėse tautose aukšto lygio susitikime dėl AIDS nebuvo leista, neišduota, nebuvo išduota akreditacija tam tikrų da, svarbių AIDS sergančių grupių atstovams. Taigi, Aš galiu pateikti kelias rekomendacijas. Aš paminėsiu tik tai tris, nors mūsų ataskaitoje tokių rekomendacijų yra daugiau. Taigi, ma, mes pripažįstame, kad ES ir ypatingai Europos parlamentas labai aiškiai pasisako už pilietinės visuomenės kuo didesnė erdvė ir nekartai yra patvirtinęs labai svarbias rezoliucijas pastaraisiais metais. Tačiau mes manome, kad reikia nereaguoti į. T, įvykius, bet reikia imtis iniciatyvos, nes pilietinės visuomenės e, erdvė nuolat pasaulyje mažėja. ES galėtų nedelsdama e, pradėti teikti finansinę ir kitokią paramą e, tam, kad būtų kuriama terpė, kurioje galėtų veikti nevyriausybinės organizacijos. Antra, taip pat galima būtų da, da, remti programas, kurios kovotų su tam tikros politikos ar tam tikrų požiūrio kriminalizavimu, pavyzdžiui, homoseksualų, da, da, sektų darbuotojų kriminalizavimu. Uh, Ir trečias dalykas, ES taip pat galėtų remti politinę tarpę, kurioje galėtų veikti nevyriausybinės organizacijos, kurios pasisako už mūsų visuomenės pokyčius. Jūs galėtumėte suteikti jiems didesnę platformą, e, taip pat galima būtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų e, teisinėmis ir kitomis priemonėmis e, užtikrinti geresnę tokių organizacijų veiklą. Dėkoju. Thank you both. Dėkojame Jums abiems už tokius svarbius pareiškimus. Dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Prašome pakelti ranką, sudarysiu kalbėtojų sąrašą. Pirmiausiai EPP pradės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju viešnioms. Atsiprašau, kad pavėlavau. Taip, prasideda pirmadienis. Ir dažnai eismo sąlygos nėra tokios jau paprastos. Labai ačiū, kad atvykote pas mus, labai ačiū už tai, kad minime šią dieną, reikia to, kaip jūs minėjote. Mes turime turėti galimybę suteikti tokį viešumą, galbūt jis kiek ir ribotas, bet vis tiek tai yra labai svarbu. Aš nenorėčiau pernelyg daug svaičioti. Aš norėčiau užduoti konkrečius klausimus jums abiems susijusius su jūsų darbu bei pilietinė visuomenė be abejo. Kalbu apie UNAIDS. Pirmiausiai dėl švietimo. Aišku, kad visi apie tai kalbame, bet Kokia strategija ar metodologija jūs vadovaujatės, kai mes kalbame apie informacijos klaidą, apie živ? Mano žinios ribotos, labiau bazinės, susijusios su Afrikos kontinentu. Kiek pastebėjau, nėra tokios globalios prieigos siekiant mm, vertinti šią problemą. Kitaip tariant, yra įvairios tradicijos, tos tradicijos gali būti geros, o gal ir netokios naudingos. Šiandieną, kokia strategija jūs vadovaujatės? Ar mes tikrai kalbame apie seksualumą? Aišku, tai yra nepaprastai asmeniškas reikalas. Ir būkštauju dėl štai ko. Kitaip tariant, didžiausias iššūkis yra štai koks. Kaip skirti tą švietimą, kai mes kalbame apie atskiras kartas, kai kalbame apie vyrus ir apie moteris, kurie yra vyresniniai 30, 40, 50 ir taip toliau. Man atrodo, kad požiūris į juos turėtų būti skirtingas Ir ar tai įmanoma daryti? Ką Jūs galvojate? Tai tiek yra dėl švietimo. O antras klausimas. Mm, Batūrų savo tyrimą paminėjo sekso industrijos darbuotojus, o tai jau yra labai specifiškas dalykas. Sekso darbuotojai visame pasaulyje dirba visur, ne vien tik tai vakarų pasaulyje. Ir nereikėtų galbūt visko apibendrinti. Kaip šį klausimą, kaip, kaip, kaip dėl jo tokio teisinio pobūdžio. Klausimas būtų toks. Ar iš, matote pažangos, turiu galvoje dialogą tarp šalių Azijoje, Afrikoje ir Europos šalių? Nes mums tenka labai rimta bendra atsakomybė. Ačiū. Ačiū, ponia Bulmanai, SRD. Ačiū, ačiū labai Jums, kad atvykote pas mus, Jums visoms keturioms, už tai, kad svarstome šį nepaprastai svarbu klausimą, minėdami gruodžio pirmąją. Mes galime labai daug ko išmokti klausydamiesi Jūsų. Be jokios abejonės yra tokių gerų išvadų, prie kurių galime prieiti, tačiau vis tiek išlieka nemažai darbo. Ir mes puikiai suprantame, kad išteklių nuolat stinga, trūksta energijos ir kad turime įtikinti Europos institucijas, pasaulinio ligmens veikėjus, patiems investuoti ir nesustoti to daryti, kadangi gauname tikrai labai puikių atsiliepimų apie jūsų darbą. Tad ačiū Jums. Norėčiau užduoti klausimą. Papildomai, ką dar galima būtų padaryti, pavyzdžiui, ES institucijose? Aišku, kad e, finansiniai ištekliai jų stinga, visur jų stinga. Kalbant apie pasaulinį veiklos mastą, ypač kalbame apie tas valstybės, kuriuoms daromas didžiausias spaudimas. Uh, Bet klausydamasis jūsų apie pilietinės erdvės mažėjimą, kai kalbate apie veiklos įgyvendinimą ir klausydamasis jūsų apie tai, kaip svarbu yra burtis, kaip svarbu tai yra bendruomenėms, kokia svarbi atvira dvasia mainams, siekiant pada, padrasinti gerus žmonės imtis gerų darbų, kaip antai buvo paminėta švietimas, bet mes ne vien tik apie švietimą kalbame, mes kalbame apie sveikatos priežiūrą ir kitus dalykus. Tad ko gali imtis Europos institucijos tam, kad išsiplėstų ta pilietinė erdvė, kad būtų daugiau bičiulių vietoje, kad būtų daugiau uh, aktyvistų, kurių veikla būtų sėkmingesnė siekiant dirbti su tomis pažeidžiamomis grupėmis. Tad vietoje, kaip visa tai vietoje gali būti atstovaujama, kai mes kalbame apie vadinamąją manevro laisvę mūsų aktyvistų grupėms, kad tas darbas būtų geresnis. Galbūt yra kažkokių tai svertų, e, net ne vienas, o keli, kuriuos galėtumėte nustatyti, į kuriuos galėtumėm atsižvelgti į savo vadinamąją tokią vidinę retoriką ar vidinį kontekstą Europinėse institucijose. Ačiū, Riniu. Ačiū pirmininkė, labai ačiū abiems viešnioms už labai įdomias prezentacijas. Du klausimai, poniai Karlson. Pirmas. Susijęs su tuo, ką pasakė Batūrų. Daugiau nei 24 pilietinės organizacijos negavo akreditacijos dalyvauti e, Junktinių tautų generalinės asamblėjos susitikimuose. Norėčiau sužinoti, ar jūs žinote apie tai ir kodėl, nes tai yra tikrai baisus dalykas, turint galvoje, jog visi suprantame, kaip svarbu yra dalyvauti pilietinėms organizacijoms pilietinės visuomenės organizacijoms. Ir antras klausimas apie tam tikrus dominuojančius dominuojančias tendencijas. Aš bendrauju su e, NRO ir jos galvoja, kad tendencijos Indijoje, Kinijoje, didelėje Afrikos dalyje yra mažėjančios, bet labai nemažoje pasaulio dalyje ta tendencija auga, būtent Rusijoje. Situacija atrodo pasižymė uh, neigimu, tam tikrais iš ankstiniais įsitikinimais, kai kurių organizacijų atžvilgių, apie ką kalbėjom Batūrų. Tad ką galvoja apie tai UNAIDS ir ką galima, tą, ką galima būtų daryti, galbūt vyriausybės lygmenių ar kažkokiu tai kitu. Dėkoju, dėkojame Jums. Dar vienas rinių pasisakymas. Dėkoju. Aš manau, kad e, šiandienos susitikimas iš tiesų yra svarbus, svarbu mums pasikeisti nuomonės, todėl kad e, pasaulinė kovos su AIDS diena e, šiuo metu vyksta ypatingomis aplinkybėmis. Šiandien taip pat prasidės COP25 konferencija ir tenai bus kalbama daugiausia apie klimatą. Ir mes visi suprantame, kad labai svarbu be abejo daug didesnį finansavimą skirti klimato kaitos mažinimo priemonėmis. Kartu mes da, žinome. Da, kad netrukus e, įsi, e, įsigalios dar viena labai svarbi sutartis ir ES turi tam pasiruošti ir valstybė vyriausybė vadovai turės patvirtinti ir daugiametį finansinę programą netrukus. Bet aš manau, kad dabartinėmis aplinkybėmis svarbu taip pat e, nepamiršti ir dar štai ko. Kovai su AIDS skirtos lėšos nėra da, šiaip savo da, kokios neįtin svarbios išlaidos, nes jeigu mes šiandien ne, ne, da, kovosime su AIDS, tuomet ateityje už tai mokėsime da, kur kas brangiau. Todėl mano klausimas yra toks. Šiandien vyksta aiški konkurencija dėl lėšų ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kiek lėšų mums reikia skirti uh, konkrečiai, kad mes galėtume įveikti AIDS. Ačiū. Klausimus uždavė komiteto nariai, o dabar žodį suteiksiu Gunilai Karlson ir Silvijai Batūrų. Prašom. Labai ačiū. Ačiū Jums už šiuos labai įdomius, gerus klausimus. Tad pradėsiu nuo labai įdomaus klausimo apie švietimą. Kai susitinka jungtinių tautų agentūrų atstovai, jie gali apsikeisti nuomonėmis apie tai, kaip atrodo pasaulis ir kokius instrumentus reikia kurti UNESCO, UNICEF, UNAIDS galvoja, jog reikia padėti mokytojams, kuriant e, visą apimančias programas apie lytinį švietimą. Mes kalbame apie seksą, apie partnerystės ir mes kalbame apie tai, kad mokiniai, nūdienos mokiniai yra labai jauni, dalyvaujantis tokiuose švietimo programuose. Nes mes suprantame, kad atsakomybė tenka atskiroms karom, atskiroms kartoms, kaip kad kalbėjo vienas komiteto narių, kaip tėvai gali padėti savo vaikams, kaip um, atrodo santykiai, kaip jie yra grindžiami vertybėmis ir yra įvairiausių būdų nustatyti savo paties tapatybei. Mes kalbame apie seksą, apie lytį, apie įvairius dalykus susijusius su mūsų gyvenimo būdu. Ir man atrodo, kad visoms tautoms yra labai svarbu suprasti, kad mes esame jūsų paslaugoms. Vertindami duomenis ir statistiką suprantame, kad žinios, e, um, jaunų žmonių žinios apie lytinį švietimą ir galimybę e, užsi, uh, užsi, užsikrėsti lytiniu būdu plintamomis um, lygomis, ta, ta galimybė. pasikeitusi ir ji pasikeitė per pastaruosius dešimtį metų, tad mums tenka atsakomybė suprasti, kad jauni žmonės daug labai supranta ir tai, be kita ko, yra ir ženklas, leidžiantis mums suprasti, kaip mes galime skatinti tam tikras diskusijas, kaip dirbti su jaunais žmonės žmonėmis, siekiant užtikrinti, kad tokiems, tokioms diskusijoms būtų sukūriama erdvė ir galimybės. Dabar gerbiamas parlamento narys klausė apie tai, ko gali imtis Europos institucijos, o tai aš atsakysiu šitą klausimą, o Silvija toliau pasakys, ką galima daryti vietos lygiu. Aš norėčiau šį klausimą uh, susijęti su klausimu apie finansinius instrumentus ir apie daugiametę perspektyvą. Mes matome tokią žiojėjančią spragą. Ir kalbant buhalteriniais terminais, mums praeitais metais pritrūko maždaug 1 milijardo JAV dolerių. Ir ši spraga auga. Dar matome 8 milijardų e, spragą, JAV dolerių spragą, be kito ko kalbant apie skolą. Nes matome, kad e, viešasis interesas persikelia prie kitų sričių, kaip antai klimato kaitos. Tad ko gali imtis ES institucijos siekiant spręsti problemą? Atsakymas yra 20. 30-ųjų metų darbo atvarkė ir tvaraus vystimosi tikslai. Mes turime suprasti, kad tos investicijos, kurios jau yra realizuotos, reiškia, jog mes suprantame, kaip svarbu yra investuoti į švietimą ir tą žino komisija. Ir mes turime tą pristatyti ir aiškinti žmonėm, ne vien tik tai teisėjų kuros leidėjams, bet ir žmonėms, įrodant, kad tą daryti verta, verta vadovautis tokiu holistiniu požiūriu. Mes valstybėse, įvairiose valstybėse turime užtikrinti, kad būtų numatyta pakankamai biudžeto galimybių, tačiau reikia atsižvelgti į žemas pajamas gaunančių valstybių deficitą, biudžeto deficitą Ir taip pat reikia žiūrėti į išlaidas patirimas medicinos srityje. Tad į, tai turi spręsti institucijos, turiu galvoje finansinę spragą ir neleisti su živ susijusiais klausimais dinkti iš darbo atvarkės, ieškant e, naujų instrumentų, o taip pat ir kaip jie atsispindėtų naujoje daugiametinėje finansinėje perspektyvoje. Tad toksai mano raginimas dirbti su tūkstantmečio vystimosi tikslais. Um, jie neturėtų būti pamiršti, nes dabar mes galime nuimti jau tą derlių vadinamąją. Uh, Mes matome, kad buvo imamas veiklos iki 15 metų ir taip pat kalbame apie živ prevencinį darbą. Mes kalbame apie tuos liukučius, darbo liukučius, už kuriuos dar reikia dirbti, nudirbti dar iki galo. Mes kalbame apie visą apimantį tarp sektorinių požiūrių, požiūrių, kurio reikia valstybėms, kad visa tai nebūtų pamiršta. Man regis taip pat e, ir priminkite man, jeigu kažką tai priminsiu, bet mes kalbame apie tai, e, kokia yra pagrindinė epidemijos populiacija ir kaip, e, kaip jie atrodo pasauliniu lygiu. Mes galime su jumis pasidalinti turimais duomenimis. O reikia atsižvelgti į kai kurias, pavyzdžiui, Europos um, <clears throat> teritorijas, kaip antai abipus Viduržėme jūros regiono. Taip pat mes kalbame apie Centrinę Aziją, kalbame apie rytų ir e, pietų Afriką, matome sumažėjimą, taip pat matome sumažėjimą Centrinėje Europoje, Latino Amerikoje ir Karibų regione, tačiau aš paminėjau du regionus, kur yra padidėjusi infekcija. Uh, dėl to, ką pasakė kolegė apie pagrindinę vadinamąją populaciją. Rytų Europą ir Centrinę Aziją. 95 procentai naujų infekcijos atvejų pasireiškia, mes kalbame apie tos žmonės, kurie neturi galimybių naudotis teisėmis, gydimu ir priežiūra. Uh, Mums reikia politinės lyderystės, mums reikia tokios visuomenės ir bendruomenių, kuriuose būtų sudarytos prieigos, sąlygos žmonėms atlikti testus, tyrimus ir gauti priežiūrą. Tad Ir šis parlamentas turi nukreipti žvilgsnį į artimąją Europos kaiminystę, jeigu norime perspektyvos problemos išeities. Dėkoju. Ačiū, Silvija. Aš atsakysiu į klausimą apie tai, ką papildomai galėtumėme nuveikti Europos šalyse, kad geriau padėtumėme pažydžiamiausiam žmonėms. Tai mes manome, ką galėtų nuveikti Europos Sąjunga. Šalia to, kad teikia finansinę paramą ES galėtų teikti politinę paramą, ypač tiems, kam ji yra reikalinga, kalbant apie lytinę reprodukcinę sveikatą ir tai, kad matome mažėjančią pilietinę erdvę. ES išorės veiksmų priemonės suteikia puikią galimybę tam darbui, taigi galėtumėme daugiau dėmesio skirti tam, kad prasmingai būtų dalyvaujama pluralistinėje plačioje pilietinėje visuomenėje, kad būtų remiamos tos programos, pagal kurias priimami nauji įstatymai ir atšaukiami tie, kur, kuriais kriminalizuojami gyventojai. Taip pat reikia skleisti žinias, plačiau ekspertinės žinias vietos bendruomenėms, formuojant politiką ir taip pat reikia remti politinę erdvę pilietiniai visuomeniai ir bendruomenių organizacijoms, kad būtų galima uh, siekti socialinių pokyčių. Ir tas turi būti daroma imantis politinių teisinių veiksmų, pavyzdžiui, siekiant daugia šaliuose formuose atitinkamų tikslų, ypač kai matome, kad mažėja ta erdvė pilietiniai visuomeniai pasireikšti. Taip pat buvo papildomas klausimas apie LGBTIQ grupės, kurios nesu, kuriams nebuvo suteikta akreditacija jungtinių tautų susitikimuose. Taip, mūsų ataskaitoje irgi minima šias konkretus renginys. Maždaug 22 LGBTQ e, veikėjų grupės negavo akreditacijos ir taip buvo dėl vyriausybių, kurios yra ultrakonservatyvios - Uganda ir Rusija, kur kurios būtent neleido akredituoti tų žmonių grupių. Taigi mūsų ataskaitoje tas yra minima ir taip pat tai galėtų būti viena iš vietų, kur Europos parlamentas irgi galėtų uh, aiškiau suteikti politinę paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms, kuri ir joms yra reikalinga, kad jie galėtų pasiekti savo tikslų ir dalyvauti tose, tokiuose svarbiuose formuose. Paskutinis klausimas, pirmininkė. Paprašysiu, kad jis būtų iš naujo perfrazuotas dėl lytinių darbuotojų, e, sekso darbuotojų. Gal galėtumėte jį performuoti, per, performuluoti? Pirmininkas, apie švietimą ir e, sekso darbuotojus buvo tas klausimas. Taip, viskas labai aišku, matome tokį europinį turizmą, čia toks netiesioginis mano klausimas buvo, ir mes turime prisimti ypatingą atsakomybę dėl to. Ir nekalbu apie tai, kad esame blogi europiečiai, bet norėčiau paklausti, ką būtų galima padaryti. Pavyzdžiui, Gambija, Aš nenoriu minėti šalių, bet vat, štai tokio tipo šalyse vyksta tas sekso turizmas. Tai aš norėčiau paklausti jūsų daugiau apie tai, ar, nes čia turime prisimti labai rimtą atsakomybę, ar, ar yra kažkoks tai forumas, kur būtų galima surasti sprendimą šiai problemai arba kažkaip kitaip ją spręsti. Toks mano buvo klausimas. Tai tiek, ačiū. Nežinau, nu, suprantu, kad nėra lengvas šis klausimas. Supratau klausimą, ačiū. Kaip ir sakėte, nėra lengvas klausimas, nes kalba eina apie sekso turizmą iš dalies. Ir čia aš tik tai galėčiau pasakyti, kad šalia tos paramos, kuri yra teikiama ES pilietiniai visuomeniai, galbūt būtų galima dalį tos paramos skirti ir tiems žmonėms, kurie dirba su sekso darbuotojais e, nacionaliniu pagrindu, pažiūrėjau, tokiose šalise kaip Gambijoje, Gambija, Kenija irgi, Kenijoje tai yra paplytę. Taigi kažkaip e, suteikti politinę, finansinę paramą tiems žmonėms būtų labai naudinga. Tokia būtų rekomendacija mano, nežinau, ar dar kas, kas nors norėtų papildyti mano mintį. Puiku, ačiū. Kągi, perėsime prie dabar antrosios dalies. Dabar žodį sutiksiu Marikė Vinroks. Ji yra pasaulio fondo personalo vadovė. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir visiems Europos parlamento nariams už tai, kad surengė šią sesiją. Kaip Gunila ir Sofija jau minėjo, daug kas buvo pasiekta ko galėtumėme didžiuotis, tačiau AIDS tikrai dar nėra išspręsta problema ir parlamentas turi suvaidinti svarbų vaidmenį tam, kad AIDS liktų darbo atvarkėse, politinėse darbo atvarkėse. Aišku, bendruomenės visuomet buvo esmė mūsų pasaulinio fondo ir pasaulinis fondas net nebūtų buvęs įsteigtas, jeigu visuomenė ir bendruomenė aktyviai nebūtų dalyvavusi ir, ir nereikalavusi finansuoti mažas ar vidinės pajamas turinčių šalių galimybės padėti tokiems AIDS užsikrėtusiems pacientams. Taip pat turime savo valdyboje pilietinės visuomenės narių, kurie turi balsavimo teisės šalių lygmenių, turime e, šalių koordinavimo mechanizmą e, ir jame yra atstovaujamos įvairios valstybės, pilietinės visuomenės, bendruomenės, privatus sektorius, akademinis pasaulis, visi žmonės, kurie suvaidina svarbu vaidmenį šioje kovoje. Pasaulinis fondas sėkmingai spalio mėnesį šiais metais Lyonė suringė savo posėdį. Tačiau panašu, kad mes nepasiekėme visų tikslų ir, kaip sakė Gunila, mes kolektyviškai pasiekėme puikių rezultatų, išgelbėjome daug gyvybių, tačiau dabar 25 milijonai žmonių yra gydomi, turi tokią galimybę gydytis, tai yra puikus pasiekimas, tačiau mums nepavyko sumažinti naujų infekcijų skaičiaus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tikrai, kalbant apie tvaraus vystimo tikslus, dar nesame jų pasiekę. Ir 14 milijardų dolerių dal reiktų, kurias turėtų skirti šalis donorios, 15 procentų daugiau nei anksčiau, 46 procentais reiktų didinti ir vidaus finansavimą, nes dabar vyriausybės irgi privalo paremti tokias programas, kurios įgyvenimos jų šalyse. Taigi mes labai daug dirbame su tomis vyriausybėmis tam, kad jos savo biudžete surastų daugiau lėšų tam tikslui. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Lyono susitikimas, vadovaujant pirmininkui Makronui, pasiekė 14 milijardų dolerių užsibriežtą tikslą ir norėčiau padėkoti valstybėms narėms ir e, komisijai, kuries, kurios kartu 50 procentų visų lėšų skiria tam fondui. Taigi, tai reiškia, kad mes skiriame lėšas šalims per atitinkamą laikotarpį. Dabar gruodžio mėnesį mes išsiųsime joms laiškus. 12,7 milijardo dolerių bus skiriama ateinančiams trejiems metams. Remsime tas šalis, e, programas tose šalyse šim, šimte e, mažas ar vidinės pajamas turinčių šalių 20-30 procentų išauga e, tada finansavimo apriptis. 900 milijonų JAV dolerių bus skiriama finansavimui, kurio lėšos yra naudojamos katalizuoti, skatinti tam tikras programas, kurias vykdo vyriausybės ir kurios negalėtų pačio savaime finansuoti visapusiškai tų programų. Dauguma tai susijęs su bendruomenių dalyvavimu. Taigi kolektyviškai mes tikrai turime unikalią galimybę pasiekti puikių rezultatų ir sugrįžti į vėžės. Taigi tuose signavimo laiškuose mes ne tik paskelbsime, kiek lėšų skirsime šalims per ateinančius trejus metus, bet taip pat mes ir išvardinsime, kas mūsų manimų turėtų būti tokios pagrindinės gairės, kaip na, nu, panaudoti tas lėšas, kad šalis neprarastų nuosavybės jausmo, bet kad būtų pateikti įrodymai, kad būtų aišku, kad ištekliai yra investuojami ten, kur gali, pasiekti, gali būti pasiekiamas geriausias rezultatas. Jeigu norime ir toliau didinti prieigą prie, prie gydimo, mes turime išplėsti visuomenės veikatos infrastruktūros sistemą, taip pat įtraukti visuomenės atstovus pažangiau racionaliau, kad būtų galima pasiekti tuos žmonės, kuriems, kuriuos sudėtingiausia pasiekti. Ir taip pat daug dėmesio skiriama živ prevencijai tam, kad kolektyviškai mes galėtumėme sumažinti naujų infekcijų skaičių. Kaip minėjo Gunila, m, rytų, pietų Afrikos šalyse tikrai daug dėmesio bus skiriama ypatingai jaunoms moteriams ir mergaitėms, kurios, mergaitėms, kurios neproporcingai yra m, paveikiamo šios lygos. Ir labai matome daug nepilnamečių merginų, kurios užsikrečia e, šiuo virusu. Taip pat mes, aišku, turime užtikrinti prieigą prie lytinės e, reprodukcinės sveikatos, taip pat e, turi būti užtikrinamas lytinis švietimas tokiams mergaitėms. Ir kartu su vis savo partneriais mes turime laikytis tokio labai nuoseklaus požiūrio. Daugelį pasaulio vietų kalba eina apie tai, kad auga infekcijų skaičius, pažiūrėjau, tarp LGBTIQ, sekso darbuotojų, tų, kurie naudoja suleidžiamus narkotikus. Taigi matome, kad dauguma tokių žmonių negali gauti prieigos prie visuomenės veikatos paslaugų dėl diskriminacijos, dėl stigmatizavimo ir dėl to, kad teisinės kliūtys yra didžiulės tokioms visuomenės grupėms gauti gydimą. Taigi mes norime tas kliūtis panaikinti, e, dirbti kartu, kad būtų išsklaidytos visos stigmos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad tam reikia visapusiškos partnerystės Pasaul, pasaulinis fondas yra finansavimo agentūra, bet mes labai daug priklausome nuo jungtinių tautų agentūrų, kad jos mums teiktų techninės gairias ir taip pat priklausome nuo pilietinės visuomenės organizacijų, nuo bendruomenių, tam, kad galėtumėme pasiekti tuos gyventojų, tas gyventojų grupės, kurios yra pažeidžiamiausios. Turime taip pat įtraukti ir parlamentarus, kadangi galiausiai norime, kad vyriausybės prisimtų tą nusavybės jausmą, kad parlamentai reikalautų, kad jų vyriausybės atsiskaitytų už tai, ką, jie, ką jos pasiekė atsižiūrint tai, kas buvo pažadėta. Taigi laukia mūsų nemenka darbo atvarkė, bet taip pat puikia galimybė pasiekti rezultatų ir mums reiks visiems bendro darbo imtis. Dėkoju. Ačiū, dabar žodis Baby Ribona iš moterų tinklo. Ačiū, gerbiami parlamentarai, mėly svečiai, aš prisistatysiu, aš esu Baby Ribona Aš vis dar baby, aš vis dar kūdikis. Džiaugiuosi galėdame pasisakyti šiame parlamente, nes iš tiesų dėl jūsų paramos aš dabar jau 17 metai gyvenu su živ AIDS. Esu motina, turiu e, berniuką, kuris neturi šio viruso, būtent tokios programos dėka. Aš esu viena iš steigėjų ir koordinatorė nacionalinio Indonezijos moterų tinklo. Tai yra moteris, e, kurios gyvena Indonezijoje su živ AIDS. Ir taip pat mes e, būrėme įvairias partnerystės tam, kad mes e, galėtumėme bendrauti su tokiais žmonėmis, kad būtų kovojama su diskriminacija, su ly lyčių pagrindų vykdomų smurtų ir taip pat padėti moteriams, kurios gyvena su živ AIDS. Tai yra strateginė partnerystė tarp užsienio reikalų ministerijos ir atitinkamų organizacijų. Tai yra bendruomenių organizacija, kur bandoma užtikrinti teisės tiems asmenėms, kurie turi živ AIDS ir kad jie gautų veiksmingą pagalbą. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad prieš vieną mėnesį buvo patvirtinta labai griežta rezoliucija, kur siūloma kur buvo pasmerktas naujas siūlomas baudžiamasis Indonezijos kodeksas, kur pažeidinėjamos moterų teisės, LGBTI teisės, ap, ap, ap, sumažinama žodžio laisvė ir panašiai. Taigi tikriausiai per žinias visi matėte ar girdėjote, kad Indonezijoje yra maištas, toks sukilimas dėl šio baudžiamojo kodekso. Ir dėl to mes turime šiandien apie tai ir kalbėti ir keistis nuomonėmis. Ir prieiga prie visuomenė, e, prie lytinės reprodukcinės sveikatos. Tai yra žmogaus teisė, kuri nesuteikiama tiem žmonėms, su kuriais aš dirbu. Ir pagal naująjį Indonezijos baudžiamąjį kodeksą yra kriminalizuojami tie tokie asmenys. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes negalėsime iki 30 metų pasiekti kažko pozityvaus, jeigu niekas nebus pakeista. Pateiksiu pavyzdžių. Mes užfiksavome atvejų, kai vaikai išmetami iš mokyklų dėl to, kad jie turi žyv. Mano sūnus tris kartus keitė mokyklą dėl to, kad aš viešai deklaruoju, jog nešioju žyv AIDS. Nes mano, dėl mano žyv statuso mano sūnus turi būti perkeliamas iš vienos mokyklos į kitą. Nors jis gyvena be žyv viruso. Uh, Taip pat policininkai yra išmetami iš darbo dėl savo lytinės orientacijos. Nepilnametės mergaitės neturi galimybės gauti visuomenės sveikatos paslaugų bendruomenių sveikatos centruose. Taip pat yra ir kitų teisinių kliūčių. Pagal baudžiamąjį kodeksą situacija dar pablogės tokiems žmonėms. Dėl to bus labai sudėtinga reaguoti į AIDS problemą. Pavyzdžiui, straipsnis, kuriame kriminalizuojami tokie asmenys. Pavyzdžiui, draudžiamas tos pačios lyties asmenų, pači, tos pačios lyties asmenų santykiai lytiniai, taip pat yra e, baudžiamas e, prezervatyvų naudojimas. Aš, pavyzdžiui, dirbu su nepilnametėmis mergaitėmis, jaunomis moterimis ir kalbu apie lytinę reprodukcinę sveikatą, ypač su jaunomis e, moterimis ir mergaitėmis. Ir aš dabar, pavyzdžiui, atsisėščiau kalėjimą pagal naują kodeksą, jeigu kalbėčiau su jomis apie prezervatyvų naudojimą. Taigi, e, parlamento narys klausė, kokio požiūrio reiktų laikytis, koks švietimas reikalingas mergaitėms ir moterims, sprendžiant žyv problemą. Tai galiu tik tai labai aiškiai rekomenduoti, kad reikalingas lytinis švietimas mokyklose. Tai būtų veiksminga priemonė užkirsti kelią tokios lygos kaip žyv plitimui lytiniu būdu, bet nėra labai lengva tą padaryti, nes pagal baudžiamąjį kodeksą moteris negali gauti galimybės į saugų abortą ir vyriausybė finansuoja tik AIDS gydimo programas, bet prevencijos programų nefinansuoja. Ir taip pat turime įstatymo projektą dėl kovos su smurtu prieš moteris. Tačiau tas įstatymo projektas atidėliojamas be jokių priežasčių. Taip pat yra struktūrinių kliūčių įgyvendant 30 metų darbo atvarkę ir tvaraus vystimosi tikslus. Struktūrinės techninės kliūtys yra susijusios ir su sveikatos sistemomis, draudimo sistemomis mūsų šalyje, nes živ aids nėra laikoma neįlinė užkrečiama lyga, dėl to nereikalinga reaguoti skubiai. Indonezija, vidutinių pajamų šalis, kuri turi e, pažangę infrastruktūrą, tačiau dėja žmogiškasis kapitalas nėra vystomas ir neligybė yra didžiulė. Kas vyksta? Kalbant apie perimą į kitą finansavimo statusą, vyriausybė nefinansuos atitinkamų uh, programų, nes finansuos tik tai atitinkamas visuomenės sveikatos sistemas. Ir kai vyriausybė tokiu būdu tikrai neskirs lėšų mums, mūsų poreikiams. Nebus jokių investicijų iš vyriausybės pusės į kapitalo vystimasi, pavyzdžiui, e, kalbant apie donorų dalyvavimą finansavimo programuose taip pat yra labai daug tokia vykdoma politika, kai bendruomenėms sudėtinga gauti sveikatos paslaugas. Taigi mums reikalinga jūsų pagalba, kad ir toliau būtų galima investuoti siekiant geresnės ateities man, mano sūnui ir mano duk dukrai ir kitiems mergaitėms ir jaunoms moteriams. Dimlo, diplomatinis požiūris įtraukiant mūsų vyriausybę į žmogiško kapitalo vystimasi ir politinis dialogas, kad būtų atšaukti diskriminuojantis įstatymai nukreipti prieš pagrindinės visuomenės e, grupės ir moteris. Mes turime turėti daugiau erdvės, daugiau galimybių, kadangi esame visuomenės grupė, kuri turi teisę pasisakyti, kalbėti apie kliūtis, apie mūsų naštą, apie saugą ir saugumą. Aš norėčiau pasakyti, kad 2030 metų darbo atverkė nebus niekuomet įgyvendinta, jeigu nebus prisimta politinė atsakomybė. Mes privalome spręsti šias problemas. Mes turime jas paversti e, politiniais veiksmais. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju mūsų viešnioms už tai, ką jūs pasakėte. Ir... Jūs kalbėjote e, apie savo asmeninį atvejį ir dėkojame Jums už tai. O dabar galime pradėti diskusiją, galite užduoti savo klausimus. Šarls Görens, prašome. Taip, aš norėčiau sugrįžti prie klausimo kurį aš jau uždaviau, tai yra ta, e, apie tai, kiek lėšų mums reikia tam, kad galėtume įveikti da, a, e, živ. A, Ir aš manau, kad tie, kas yra atsakingi už pasaulinį fondą, gal galėtų mūsų teikti atsakymą. Jūs e, sakėte, kad 15 procentų padidintos lėšos e, pastarojoje donoristės konferencijoje, bet kiek lėšų tų reikėtų tam, kad galima būtų e, apskritai įveikti šią lygą. Aš suprantu, kad čia daug kas priklauso nuo investicijų vietos lygmenių. Uh, ir suprantame, kad kai kur gal vietos valdžiajimas visiškai neprimtinų priemonių, kaip ką tik mums papasakojo mūsų viešne. Taigi, ko reikia? Nes mes turime turėti konkrečius skaičius. Kiek lėšų reikia, kokio biudžeto reikia. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes esame pasiruošę kreiptis į komisiją ir galime da, rodyti pavyzdį, da, ragindami da, taip pat ir valstybės narės daugiau lėšų skirti kovai su da, e, AIDS. Ir aš manau, kad šią lygą mes galime įveikti, tad turime pakankamai mokslinių įrodymų ir reikia imtis veiksmų jau dabar, nes suprantame, kad rytoj, ko gero, iššūkių, kuriuos reikės finansuoti, reikės dar, bus dar daugiau. Taigi Akivaizdu, kad pasaulinės kovos su AIDS fondas veikia gerai, bet ta, ta, tokio fondo pagrindinės tikslas būtų tapti nebereikalingu. Ir tikiuosi, kad po 20 metų taip ir vyks. Taigi konkrečiai įvardykite mums sumą konkrečią. Dėkoju. Renew. Dėkoju. Aš norėčiau tiesiog padėkoti de... Poniai Vainer, dėkoju Jums už tai, kad Jūs papasakojate mums apie savo šeimos istoriją, apie savo bendruomenę ir apie Jūsų šalies gyventojus. Tai iš tikrųjų mus labai labai sujaudino. Mano klausimas yra da, skirtas mūsų viešinė iš jungtinių tautų kaip veikia pasaulio fondas e, jungtinių tautų struktūroje. Aš manau, kad tas fondas buvo nepaprastai svarbus, padedant mums spręsti tris pagrindinės sveikatos problemas. Ir aš iš savo patirties Jungtinėje karalystėje de, de, žinau, kad tas e, fondas veikia nepaprastai veiksmingai ir padeda kovoti su trimis e, da, da, lygomis. Ir tikiuosi, kad prezidentas Makronas. Da, mums e, pritars ir jis sustiprins savo dalyvavimą tame fonde. Bet akivaizdu, kad egzistuoja ta, e, gal tam tikri santykiai tarp šio fondo ir jungtinių tautų. E, panašu, kad jūs gerai sutarėte, bet gal jūs galėtumėte išsameu mums papasakoti apie taip, kaip jūs ketinate jungtinėse tautose prisitaikyti prie tokių labiau naujoviškų finansavimo formų kaip pasaulinis fondas socialdemokratai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad tik dabar prisijungiau prie jūsų. Ir dar reikia surasti atsakymą labai svarbu klausimą. Ir nesvarbu, ar kalbėsime apie kovą su AIDS ar apie kitus dalykus. Suprantame, kad medicinoje srityje buvo padaryta labai daug pažangos ir E, reikia stengtis e, pasinaudoti naujausiamis žiniomis gydant šią lygą. Ir kai aš galvoju apie kitas lygas, pažiūrėjau, apie tropinės lygas, kurioms nepakankamai e, dėmesio yra skiriama, mes suprantame, kad net ir turėdami nedaug lėšų galime daug ką nuveikti, galime išnaikinti kai kurias lygas arba bent jau tinkamai jas gydyti. Uh, Ir da, galvojant apie mūsų bendradarbiavimą su da, komisija, galima be abejo galvoti apie naują žaliai susitarimą ir be abejo, bet koks susitarimas yra svarbus, bet kai kalbame apie pasaulio da, visuomenės veikatos politiką, tai taip pat yra nepaprastai svarbu ir aš nežinau, ar komisija, kuri iki šiol nepateikė iniciatyva pagrystos politikos, uh, Ir neaišku, ar mes galėsime iš tos naujos komisijos sutikėtis, kad ji ateityje savo darbe traktuos šį klausimą kaip prioritetinį. Ir taip, reikia kovoti apie kovą su AIDS, bet ir su kitomis lygomis. Ir uh, Mes turė, ar mes turėsime Europos Sąjungoje aiškę strategiją, bet akivaizdu, kad vien tokios strategijos nepakantų, reikia bendradarbiauti su savo partneriais visame pasaulyje. Ir būt, mes dar nežinome iš tikrųjų, kokia bus komisijos pozicija šiuo klausimu, nes jie tik, taip, jie tik pradeda dirbti. Ir aš taip pat suteiksiu žodį ir komisijos atstovams, bet pirmiausia pasužduosiu klausimą. Jūs visi kalbėjote apie tai, kad reikia didesnio finansavimo, kad Europa turėtų rodyti lyderystės pavyzdį, e, kovos su AIDS srityje, kad ši kova turi būti mūsų politinėje darbo atvarkėje ir beje šiandienos renginys e, tam ir yra skirtas. Jūs taip pat kalbėjote apie seksualinės teisės, e, kalbėjote apie, taip, apie tai, kokiu veiksmu reikėtų ateityje. Tai Bet taip pat reikia pasakyti, kad jūs taip pat minėjote, kad įvairiose valstybėse pasaulyje yra vyriausybė, kurios nenori iš tikrųjų kalbėti apie seksualinės teisės. Ir mes galime teikti paramą, galime užsimti šviečiamą veiklą, bet iš esmės, kaip jums atrodo iš jūsų patirties, patirties darbo tose šalyse, kuriuose E, iš valdžios mažai ko galima tikėtis, bet mes vis tiek norėtume pagerinti padėtį tenai. Ką galima būtų padaryti? Na kągi, o dabar norėčiau suteikti žodį Aivai Lier Maček, ji yra Europos komisijos padalinio vadovė. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmėjai svečiai ir gerbėmėjai komiteto nariai, dėkuoju Jums už šią nepaprastai svarbę galimybę mums dar kartą išiškinti tą svarbę vietą, kurią kova su AIDS užima mūsų darbo atvarkė. Kaip jums yra žinoma, Europos komisija visuomet šiai kovai skiria daug dėmesio. Ji yra įrašyta į visas mūsų politin, visus mūsų politinius uh, uh, tikslus pagal vystomąją darbo atvarkę. Dirbdami mes. Uh, Daugiausia dėmesio skiriame Pietų Afrikai, nes tenai daugiausia yra susirgančiųjų atvejų. Sahelio regione taip pat dirbame intensyviai. Taip pat stebėme ir padėtį ES kaimininėse šalise. Kai kas iš jūsų minėjote, kad tenais ir gančiųjų iš užkrėstųjų skaičiai didėja. ES teikia paramą daugiausia per tą pasaulinį fondą, bet mes da, ką tik nesnės skirime papildomą 550 milijonų lėšų, tai, yra, tai papildė jau ankstes, anksčiau mūsų skirtus pustrečio milijardo. Ir da, 2013-2017 metais ES bendra finansavimo, finansavimas buvo skirtas da, da, gerinant sąlygas mokyklose ir taip pat užtikrint, kad 11 milijonų žmonių galėtų naudotis pagrindinėmis sveikatos paslaugomis. 32 milijonus gyvybių žmonius pavyko mums išgelbėti, beveik 19 milijonų žmonių dabar gauna gydimą ir akivaizdu, kad tai yra svarbus skaičiai, bet to nepakanka, reikia dirbti toliau. Mes e, džiaugiamės, kad e, pasaulinis fondas bendarbiauja su e, partneriais, su, to, su tokiais kaip Junktinių tautų kosų AIDS programa ir jūs remiate aišku dialogą. Ir akivaizdu, kad vietos bendruomenės taip pat gali suvaidinti svarbu vaidmenį, ypač. Uh, uh, sprendžiant socialinės, ekonominės e, problemas, e, kurios e, prisideda prie živ AIDS plitimo. Ir aš norėčiau patikoti poniai Rijona už tai, kad jie labai atvirai papasakojo mums apie tai, su kokiamis problemomis susiduria žmonės kasdienėme gyvenime. Todėl mes labai aiškiai pasisakome už tai, kad būtų tiesiama kova su AIDS ypatingą dėmesį skiriant tiems, kas yra pažeidžiamiausias. Tai yra paauglės merginos ir jaunos moteris. Taip pat didesnį dėmesį reikia skirti prevencijai ir seksualinės ir reproducinės sveikatos teisų integravimui į sveikatos priežiūros sistemas. Už tai labai aiškiai pasisako Europos komisija. Ateityje tam, kad galima būtų užtikrinti pasiektų rezultatų tvarumą. Reikės mums galvoti apie taip, kaip galima būtų užtikrinti visuotinę prieigą prie sveikatos paslaugų, kaip galima būtų plėtoti pilietinį dialogą, bei užtikrinti įvairią pusę sinergiją su įvairiais veikėjais e, konkrečiose šalise. Ir mes norėtume padėkoti pasauliniam fondui e, nes e, mes e, sužinojome, kad pasaulinis fondas ketina skirti papildomą 4 milijardus e, sveikatos sistemų stiprinimui po to, kai įvyko donoristės konferencija. Dėkuoju toliau Anarikė Vynoks. Prašome. Dėkoju. Aš norėčiau atsakyti klausimą apie finansavimą. Aš visiškai remiuosi jungtinės, jungtinių tautų. Junktinių tautų kovos su AIDS programa, taigi 19 metų, 18 metų Pabaigoje mes turėjome 19 milijardų, tačiau tam, kad galima būtų veikti DEIS, mums reikėtų 26 milijardų. Jei pažvelgsite į tai, tuos 19 milijardų, kuriuos turėjome 2018 metais, pamatysite, kad 56 procentus mes surinkome iš, vieto, iš vietos, vietoj turimų lėšų. Ir žinome, kad da, gal ne visos vyriausybės tinkamai išleidžia tas lėšas. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su jungtinių tautų sistemomis ir pasaulinės fondas yra finansavimo agentūra. Mes turime darbuotojus, kurie dirba konkrečiose šalyse ir mes visiškai priklausome nuo UNICEF, nuo kitų jungtinių tautų organizacijų tam, kad jos teiktų mums konkrečią informaciją apie padėtį konkrečiose šalyse. Uh, Mes norime padėti valstybėms narėms įgyvendinti tvaros vystimosi tikslus. Ir mes finansuojame. Teikime finansinę paramą, o jungtinių tautų organizacijos tarnybos mums teikia informacinę paramą, tai teikia tam tikras paramos teikimo gairės. Ir iš tikrųjų mes papildome vieni kitų veiklą, nes mes uh, Be jungtinių tautų agentūrų da, ir jų teikiamos informacijos negalėtume tinkamai teikti finansavimo. Ir antra vertus, be mūsų jungtinių tautų tarnybos ir agentūros negalėtų gyvendinti da, da, savo programų, nes būtent mes teikiame finansavimą joms. Toliau, taip, yra tokių vyriausybių, kurios nenori da, investuoti tas rytis, kuriom, kur reikėtų investuoti. Uh, Ir Ganila mums papasakojo, kad, kad tam tikrose vietose, tam tikrose regionuose pastaruoju metu situacija blogėja, ypač rytų Europoje, Rusijos federacijoje. Taip dažniausiai yra dėl to, kad nėra pakankamai noro spręsti tų problemų. Taigi, ką mes darome tokiuose šalise? Ten, kur vyriausybės nenori su mumis bendradarbiauti, mes remiame pilietinės visuomenės organizacijas. Pavyzdžiui, Rytų Europoje ir Vidurio Azijoje ir Azijos ramio vandenino regionuose mes remiame nevyriausybinės organizacijas ir jų tinklus, kurie reikalauja atskaitomybės iš savo vyriausybių. Be to mes remiamės turim uh, uh, konkrečiais įrodymais, kad organizacijos veikia ir tą tikriname labai griežtai. Ir taip mes negalime gal visais atvejais vykdyti lėšų naudojimo kontrolės, ypač kai jas leidžia vyriausybės, bet nu, čia mes galime pasitelkti jungtinių tautų tar tarnybas ir agentūras, kad jos mums padėtų. Be to žinome, kad tam tikrose šalise da, apskritai vyriausybės nieko nenori daryti ir tuomet mes bendrabiaujame, tenai dirbame su jungtinių tautų agentūromis ir pilietinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijomis. Dėkoju. Na, nelabai ką galėčiau pridurti. Tiesiog norėčiau paminėti, kad pavyzdžiui mano šalyje Indonezijoje mums reikia geresnio dialogo su Europos e, sąjunga. Be to, mes galėtume palaikyti glaudesnį dialogą su Europos parlamentu dėl žmogaus teisų ir teisės į sveikatos priežiūrą. Nes jeigu mes kalbame apie vieną apie sveikatos klausimus, tuomet Europos komisija man sako, kad reikia kreiptis į pasaulinį e, fondą. Aš atstovauju organizacijai, kuri da, E, dirba pasaulinėme fonde, mes atstovaujame savo šaliai ir aš žinau, kokia yra situacija sveikatos priežiūros sektorėje. Bet mums reikia dialogo, turime dalintis patirtimi savo problemomis. Ir mes turėtume turėti galimybę patys Europos komisijai pranešti apie patirtį mūsų šalyje. Gal jūs galėtumėte pasinaudoti diplomatijos priemonėmis tam, kad galėtumėte uh, įtikinti mūsų vyriausybės, kad reikia imtis veiksmų. Be to, nenutraukite mums teikiamo finansavimo. Kaip jau minėjau, mūsų vyriausybė visiškai neskiria jokių lėšų mūsų darbui, kuris yra skirtas tam, kad mes turėtume geresnę ateitį. Dėkoju. Ir dabar aš norėčiau steigti žodį. De, poniai Ganila Karlsonai ir po to perėsime prie balsavimo. Dėkoju. Dėkoju Jums už tai, kad čia Europos parlamente mes galėjome kartu paminėti pasaulinę kovos su AIDS dieną, kuri e, visame pasaulyje buvo minima vakar. Ir dėkoju Jums taip pat už Jūsų norą toliau e, e, kovoti su AIDS ir siekti užtikrinti, kad mūsų visi pažadai būtų ištesėti. Tuomet, kai mes turime politinės valios ir kai norima e, nieko nepalikti nuo šaly, tuomet pavyksta pasiekti rezultatų. Ir kartu labai svarbu užtikrinti, kad nevyriausybinės organizacijos turi, galėtų veikti. Tai yra reikalinga tam, kad galima būtų kovoti su stigmatizavimu, kriminalizavimu, kad jos galėtų dalintis patirtimi, bet ir tam, kad jos galėtų užtikrinti atskaitomybę, kad galėtų rinkti įrodymus apie tai, kas iš tikrųjų pasiteisina sveikatos priežiūros srityje. Ir kad turimos lėšos būtų naudojamos protingai, racionaliai ir veiksmingai investicijos į kovą su AIDS tikrai pasiteisina. Be to, nepaprastai svarbu naudotis daugia šalėmis e, sistemomis tam, kad e, galėtume solidariai bendromis pastangomis siekti įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas, kuris vykdo kontrolės funkciją, gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Be to, jūs galite sukurti tą, e, praplėsti nevyriausybinio organizacijų veiklos erdvę. Be to, jūs galite taip pat paskatinti ir valstybės narės ir komisiją užtikrinti, kad ES rodytų lyderystės pavyzdį visame pasaulyje kovojant su AIDS, siekiant užtikrinti, kad ši lyga būtų visiškai išnaikinta iki 2030 metų. Aš dėkoju Jums visiems ir taip pat dėkoju mūsų partneriams ir bičiuliams iš nevyriausybinio organizacijų, kurios dalyvauja šiame renginyje. Dėkoju Jums už dialogą ir bendrą darbą. Na kągi, puiku, dabar galime baigti. Ta, uh, mūsų bendrą diskusiją. Okay.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 Prašau susėsti, pradėsime balsavimą. Turėkite po ranką savo balsavimo korteles. If not, uh, I think after the vote. Yeah, after the vote. The vote. So. Okay. Okay, uh, then... Ačiū. Pradėsime posėdį, tiksliau pratesime ir balsuosime dėl Selemono salų prisijungimo prie laikinosios partnerystės susitarimo tarp Europos bendrijos ir uh, Ramio vandenino šalių. Kaip matysite, dėl pirmos pastraipos keturi pakeitimai. Jie visi yra vienodi, dėl jų balsuosime vienu įpu elektroniškai. Tad e, balsavimą pradedame. We're missing three so far. Dar trūksta trijų balsuojančių. Oh, good. Now 22, only one. Dabar 22, trūksta tik tai vieno. Dar vieno trūksta. Ar jau balsavote? Prašom patikrinti įrangą. Pagelbė? Perfect, then I will. Puiku, baigiu balsavimą, rezultatai. 17 už, 6 prieš. Toliau balsuosime dėl, visos, dėl viso pranešimo. Prašom. Now, What happened? Okay, we need to do it again. Okay? I... Uh, Turime pakartoti balsavimą. Balsuoti pradedame. J'ai voté, j'ai voté. Non, non, il faut voter. Mais j'ai voté. Non, il faut voter. Voilà. Ah, ok. Pardon. Two more. We're missing two votes. Dar trūksta dviejų balsų. Vieno balso. Šiandieną tikrai esu malonus, visiems sudaromas galimybės balsuoti. Kągi, baigiame balsavimą. 19 už, 4 prieš. Kągi, ačiū. Gal žalieji norėtų pasisakyti ar pranešėja? Pone Rivazė norėtų paprašyti, kad jos pavardė būtų išbraukta kaip pranešėjos po šio balsavimo. Uh, Ačiū. Tada automatiškai. Tada dalis tenka pranešėjui ir mes išbrauksime taip pat ir uh, pakeitimų paaiškinimus. Dabar einame prie kito darbo atvarkės klausimo, septintojo. Tai yra įgyvendinimo protokolo sudarimas dėl partnerystės susitarimo tarp Santomės ir Principės ir Europos bendrijos. ES pasirašė ne vieną partnerystės susitarimą su NES šalimis. Taip, ES suteikia finansinę ir techninę paramą, gaudama žvejybos teisių tų šalių išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šiame susitarime taip pat yra kalbama apie išsaug, išteklių išsaugojimą, tvarumą, siekiant užtikrinti tai, kad ES laisvams būtų taikomos tos pačios kontrolės bei skaidrumo taisyklės kaip ir tos valstybės e, tvarios žvejybos politika į visus e, protokolus yra numat, įtraukta ir žmogaus e, teisų nuostaka. Mes kalbame apie Santomę ir Principę ir ES šalis. 2011 metais e, rūpiučio 29 dieną buvo sudarytas susitarimas, kuris buvo pratesimas kiekvieną kartą. Pirmasis protokolas įsigaliojo 2014 gegužės mėnesį, baigėsi 2018 2018 gegužės 22. Komisija dėrėjosi su demokratinės santomės ir principės Respublikos vyriausybė, siekdama sudaryti naują protokolą prie egzistuojančio partnerystės, žvejybos partnerystės susitarimo. E, naujas protokolas buvo E, inicijuotas 2019 m. balandžio 17 d. Šio protokolu yra e, apriepiamas laikotarpis, e, penkerių metų laikotarpis nuo jo laikinojo taikinimo, taik, taikymo, kitaip tariant, nuo pasirašymo datos. Dabar išgirsime mūsų pranešėjo pono Zimnioko paaiškinimus. Ačiū. Aš tikiuosi, kad šis protokolas ir visas Europos Sąjungos uh, indėlis leis Antomijai ir principiai tvariai e, vystytis, nes pakrančių gyventojai, aišku, jų interesus reikia e, gerbti. Mes kalbame apie be kitako infrastruktūros paramą e, uostams, moderniai įrangai, mes kalbame apie investicijas į pavyzdžiui, į E, tvarų alyvos šalinimą po žvejybos iš laivų. Tad mes kalbame apie tarp sektorinę paramą ir kad jinai bus naudinga e, visiems suinteresuotiesiems ir tai reikia atsižvelgti, turint galvoje ES investicijas. Vienas iš svarbiausių ES indėlių tai yra pastangos kovojant su neteisėta žvejyba. Suprantame, kad e, tai yra susijęs su um, žvejybos uh, išteklių tvarumu, nes jiems yra kilęs rimtas iššūkis. Uh, Aišku, kad e, reikia taikyti aukštus standartus siekiant e, užtikrinti skaidrumą ir kad e, lėšos būtų panaudojamos taip, kaip yra numatyta. Ir galiausiai ES mums e, taip pat bus naudos iš šios interves, intervencijos, nes be kita ko žinome, kad ir Europos mokslininkai taip pat galės vykti žvejybos laivais ir tirti jūrų, jūras bei jūrų išteklius. Mes kalbame apie labai aiškę šių intervencijų taisyklės, mes kalbame apie kontrolę, kalbame apie griežtą ir greitą vertinimą ir tai leis demokratiniais antopės ir principės Respublikai e, pagerinti gyvenimo sąlygas tiek e, sausumoje, tiek ir jūroje. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. Ačiū ponui Zimniokui. Dabar pradėsime diskusijas. Pasisakys šešėlinis pranešėjas, tiksliau pranešėjai. Pirmiausiai žodį suteiksiu Šarslui Sorinjo iš RRD, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis partnerystės sutarimas, žuvinkystės susitarimas tarp ES ir Santomi, verta 7 milijardų eurų, kaip pasakė ir pranešėjas ir per vienerius metus turėtų būti pasirašoma šis susitarimas. Aš džiaugiuosi, kad šiame susitarime matome pasiektą svarbių dalykų Santomė ir Europos Sąjungai. Europos Sąjunga turi suvaidinti svarbų vaidmenį, remiant tas pastangas, kuriem imasi šį šalis tam, kad būtų tvariai ir gyvybingai tvarkomasi su žuvinkistės ištekliais, ir kad visa žvejybos pramonė irgi būtų traukta. Taip pat aš manau, kad bus įmanoma pritarti šiam susitarimui ir manau, kad šalia žalio kišulio šalies, Gvinėjos, Bisau ir kitų susitarimų patvirtinsime ir susitarimą su Santomi ir Principė. Nes tai yra asocijuota sutartis žuvinkystės rytyje, kuri iš tiesų leistų užtikrinti tvarų uh, žuvinkystės išteklių valdymą. Dėkoju. Thank you. Dėkojame Jums. Dabar žodį suteiksiu žaliesiams Karolin Raus. Dėkoju už šį pranešimą. Aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris, mano manimu, yra labai svarbus. Aš turėjau galimybę susitikti su Santomė e, žviejų, žviejų bendruomenės atstovais Ispanijoje. Mes aptarėme tam, tikras probleminės, tam tikrus probleminius klausimus ir aš manau, kad kalbant apie žvejybos bendruomenę, juos reikia labiau įtraukti į šiuos veiksmus. Pavyzdžiui, jie turi vietoje laboratorijas, tačiau jie neturi personalo, kuris galėtų dirbti tose laboratorijose, nes trūksta to personalo apmokymo. Taip pat aš manau, kad kalbant apie infrastruktūrą, iškrovimo infrastruktūrą trūksta tokios infrastruktūros ir jie dabar žvejoja pirogose ir kai piroga atplaukia, iškraunant žuvis, iš tiesų jie maždaug iš akies nusprendžia, kiek sveria ta žuvis. Jie neturi tinkamos įrangos pasverti žuviai. Jie iš akies nustato, kiek sveria žuvis. Taigi aš manau, kad e, iš tiesų reiktų pabrėžti ir tai, kad ES laivai irgi turėtų neišnaudoti per daug e, išteklių, jūrų, jūrų išteklių. Ir taip pat, e, kalbant apie ES laivų, prieiga prie tų žvejybinių vandenų, taigi turime suprasti, kad pirogos turi nuplaukti 2000 mylių, kad sugebėtų pagauti žuvies. Taigi taip pat matome, kad trūksta patikimų mokslinių duomenų apie tai, kokia yra tose vandenyse žuvų išteklių situaciją ir taip pat ES turi paskelbti finansuojamų projektų sąrašą tam, kad galėtų tinkamai kontroliuoti žvejybos veiklą. Dėkuoju. Uh, any... Ačiū. Ar daugiau narių ar šešėlinių pranešėjų norinčių kalbėti, ne? Tuomet žodį suteiksiu komisijai atsakyti į klausimus. Katrin Šapau, prašom. Chapeau. <laughs> Chapeau. Chapeau. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems ir visoms. Iš tiesų, jūs labai puikiai apibendrinote visus tuos naujos tarimo bruožus, ypatumus ir mes laukiame, kol bus pasirašyta ši sutartis, tas neįvyko. Šį rytą E, tik laikinai buvo pasirašyta, pasirašytas susitarimas visos jo priemonės. Aš norėčiau priminti tuos kelis dalykus, kuriuos jūs minite pranešime arba pastabose išsakytose. Pirmiausia, kalbant apie sumas 7 milijonai per metus, tai iš tiesų yra didžiulis finansinis įnašas, kuris yra 400 tūkstančių per metus skiriama šiam sektoriui. Taigi mes tokiu būdu tikimės, kad ir Santomi e, prisidės savo viešosiomis lėšomis ir taip pat savo biudžeto programoje jie turi numatyti išlaidas, e, finansus skirtus e, tam, kad būtų užtikrintama tinkama kontrolės sistema ir kad tinkamai pasirūpintų tų lėšų panaudojimo biudžeto institucijos 400 tūkstančių per metus. E, protokole tokia prievolė nėra numatyta. Tai reiškia, kad Santome kaip valstybė gali panaudoti tas lėšas tame sektoriu, kuriame nori. Ir mes kaip ir neprižiūrime, kaip yra naudojamos tos lėšos, mes tiesiog prižiūrime, kaip sudaroma programa daugia šakinio, daugia šakinės programo, programa, daugia šakinio finansavimo programa. programa Taigi mes e, turime pirmiausia numatyti labai svarbius elementus, kurie numatyti žuvininkystės politikoje, kad e, būtų remiamasi moksliniais duomenimis e, žuvininkystės sektorija ir taip pat, kad tai būtų santomė vyriausybės prioritetas. Ir tokiu atveju, aišku, čia daugiau dėmesio turi būti skiriama smulkiai žvejybai. Ir tikrai matome, kad santomė kaip valstybė tikrai daug pasikliauja tais e, nedideliais e, laiveliais, kurie gaudo žuvį ir tai yra svarbus e, bendruomenės pragyvenimo šaltinis. Ir kalbama apie tai, kad tokie laivai turi nuplaukti gan toli, bet iš tiesų, kalbant apie tokią pramoginę, tokią smulkę žvejybą, iškrovimo galimybė šia egzistuoja. Ir taip pat turime apsaugoti tokią smulkę žvejybą, bendruomenių žvejybą, Ir mes apie tai irgi kalbėjome, kai buvo aptariamas protokolas. Ir ES laivai iš, tiek, iš tikrųjų nepavei, neveikia neigiamai tokios smulkios santomė žvejybos. Mūsų laivai, ES laivai negali įtraukti į 12 mylių zoną, nes daugiau galbūt ES laivais yra žvejojami tie ištekliai, kurie yra migruojantis ištekliai. Uh, Taigi, kalbant apie e, valdymo priemonės, apie mokslinius duomenis, aišku, viskas yra organizuojama pagal Atlanto vandenynui numatytą planą ir vis protokolė yra numatytos tam tikros automatinės priemonės. E, toliau galimybė pasinaudoti perviršių. Uh, E, tai viskas numatyta atitinkamame protokole ir taip pat mūsų laivai, ES laivai gali žvejoti tik tai pagal numatytas kvotas ir negali gaudyti daugiau žuvies. Kalbant apie maisto saugumą, mes žinome, kad čia kyla konkurencijos rizika, kai laivynai ir gali žvejoti tose zonose, kur įplaukia ir smulkėjai laiveliai, tai aišku, tie stambesni laivynai, žvejybiniai laivynai įplaukia į tas zonas, kur jie gaudo iš tiesų migruojančią žuvis. Taigi dabar, aišku, mūsų laivams nėra numatyta galimybė iškrauti savo žuvies, tos infrastruktūros santomė nėra, nes tie laivai yra per dideli ir dramblio kaulo krantėse negale dažniausiai yra iškraunama mūsų žuvis ir ten ji yra saugoma, laikoma, sandėliuojama, tai aišku, tai prisideda ir prie tų dviejų šalių ekonomikos vystimosi. O kalbant apie finansuojamų projektų sąrašą, tie projektai yra nustatomi iš anksto, iš, nustatyti jie per pirmąjį mūsų susitikimą su Santlomi atstovais, kai buvo pasirašytas protokolas, buvo parengtas projektų sąrašas ir kalbame apie su tokia komisija, kuri yra atitinkama instancija, kurioje, kuri atstovauja įvairiems ūkio sektoriams ir šią komisiją pri, prižiūri parlamentas ir ten tikrai gan detaliai viskas išdėstyta, kalbant apie finansavimą ar panašiai, nors kalba eina čia tikrai ne, ne apie labai didelės sumas. Taigi tiek norėjau Jums papasakoti apie iškeltus klausimus dėl laboratorijų ir iškrovimo galimybių, kalbant apie tas, tą smulkę žvejybą, taigi laboratorijos yra finansuojamos pagal ankstesnę daugiametę finansinę programą. Ir keliamas klausimas dėl struktūros finansavimos. Mes tik tai finansuojame įrangą, bet ne, nefinansuojame iš tiesų apmokymų. Uh, darbuotojų apmokymo programų. Taigi kol kas matome, kad tai yra atitinkama problema, bet aišku reikalinga sanitarinė priežiūra ir dėja tos sanitarinės priežiūros trūksta Sanliomi. Ir laboratorijų klausimas, man atrodo, gal ir nėra labai aktuolus, nes iš tiesų mes, kažin, ar turėtumėme finansuoti tas tą įrangą, kuri, kažin, ar bus apskritai naudojama, kai mes tuo, tuo tarpu galime tas lėšas skirti tiesiogiai labiau e, svarbesniems žmonių reikmėms finansuoti. Taigi, pavyzdžiui, kalbant apie smulkę žvejybą ir saugumą jūroje, tai yra tikrai labai aktuolus klausimas tiesiogiai veikiantis žvejų gyvenimą. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu Bernarnui Zimniakui tarti baigiamajam žodžiui. Vargu ar ką čia galiu be pridurti, jau viskas buvo pasakyta, man atrodo, galima baigti svarstyti šį klausimą. Ačiū. Terminas pateikti pakeitimams yra rytoj, 10 ryto, balsavimas numatytas rytoj po pietų. Kągi, Dabar padarysime maždaug šešių minučių pertraukėlę. Iki prie mūsų prisijungs krizės valdymo komisaras Janesas Lenarčičius. Uh, Tęskime posėdį. Kolegos, mūsų paskutinis uh, darbo atvarkės klausimas šią popietę yra skirtas nuomonių mainams su Janecu uh, Lenarčičiu, krizių valdymo komisaru. Komisaras yra atsakingas už ES humanitarnės pagalbos, civilinės saugos ir krizės valdymo politikos sritis. Nepaprastai svarbias užduotis padedant generaliniam e, Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų direktorato e, tarnyboms GD ECHO. Komisarė, pirmiausiai labai Jums ačiū už tai, kad e, atėjote pas mus apsikeisti nuomonėmis e, Deve komitete. Tai yra iš esmės pirmoji Jūsų tarnybos diena. Tad labai Jums ačiū už šią aiškę žinę. E, siekiant e, tampraus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp Europos parlamento, konkrečiai šio komiteto ir jūsų bei e, GDECHO. Jūs e, prieš dvi, du mėnesius e, dar buvote paskirtasis komisaras, dalyvavote klausimuose, o humanitarnė pagalba yra nepaprastai svarbi šiam komitetui ir gyvybiškai svarbi e, daugeliui pažeidžiamų pasaulio žmonių. Maždaug šimtas milijonų žmonių visame pasaulyje. E, priklauso nuo humanitarinės pagalbos ir dėja krizės tampa vis dažnesnės, užtrunka ilgiau, jos sudėtingesnės ir jas, jos kyla dėl konfliktų, dėl gamtinių katastrofų, klimato kaitos. Tad mes laukiame bendradarbiavimo su jumis, komisarė, siekiant užtikrinti e, veiksmingą humanitarinės srities finansavimą kad visa tai vyktų skaidriai, veiksmingai, tam, kad būtų užtikrinama sąsaja tarp humanitarinės ir vystimo politikos. Uh, Tad mm, mm, aš nedelsdama suteiksiu žodį Jums, ponė Lenarčičiau, kad Jūs pristatytumėte savo prioritetus savo įgaliojimų pradžioje, kad, kad pakalbėtumėte apie iššūkius, su kuriais susidursite savo darbe ir kaip bendradarbiavimas e, gali vykti tarp komisijos ir parlamento, siekiant išspręsti visas problemas ir iššūkius. Ačiū, garbus parlamento narėjai. E, labai džiaugiuosi galėdamas būti čia savo pirmąją darbo dieną, būdamas komisaru. Labai dėkoju Jums už Jūsų malonų kvietimą. Savo buvimą čia laikau mūsų bendrų įsipareigojimų demonstravimu tarp Jūsų ir manęs, siekiant reguliaraus dialogo, siekiant bendro tikslo, kuris, mano manimu, yra. Ir pagalbos iš piliečių, es piliečių teikimo tiems, kuriems jos reikia. Jums leidus pirmininkė, naudodamasis progą, norėčiau pasveikinti naujai paskirtą poną Noiserį, paskirtą pranešėjų su kuriuo aš tikiuosi intensyvaus ir konstruktyvaus darbo siekiant tų pačių tikslų. Praėjo du mėnesiai po mano klausimų, kurie vyko čia, šiame komitete, vadovaujant jums pirmininkė. Tad pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog esu pasiryžęs įgyvendinti įsipareigojimus, kuriuos prisėmiau. Ir nuo to laiko vykęs dialogas parodė, kad tos diskusijos, kurios vyko, yra nepaprastai aktualios. Šiandieną aš norėčiau įvertinti pokyčius, kurie vyksta tiek kalbant apie horizontales politikos rytis, tiek ir apie kai kurias krizes, su kuriamis susidurėme. Aš pradėsiu nuo krizių. Neišvengiamai mano darbas reikš, jog reikia užtikrinti, jog greitai ir principingai bus reaguojama į didžiausias krizės, su kuriomis susiduria sąjunga. Aš pradėsiu nuo Sirijos. Karas vyksta jau devintus metus. Kovos šiaurės vakaruose yra labai intensyvios, žmonių daug perkeliama iš to regiono Šiaurės rytuose situacija stabilesnė, tačiau vis tiek humanitarinės pagalbos poreikiai išlieka milžiniški. Maždaug 12 milijonų žmonių Sirijoje e, jiems reikia paramos 12 milijonų, 6 milijonai pabėgėlių Sirų regione. Tad mums reikia išlaikyti pastangas, kitaip tariant, finansavimą, o taip pat ir siekiant reaguoti į tas kovas, kurios e, vyksta. Mes kalbame apie, apie humanitarinę e, pagalbą e, siekiant išspręsti krizę Sirijoje. Tiesiogiai su Sirija yra susijęs klausimas, pabėgėlių klausimas Turkijoje. Tad aš tikrai norėčiau įvertinti tą darbą, kurį atliko mano pirmtakas. Uh, Mm, stilienidės, e, sprendžiant pabėgėlių programą Turkijoje. Savo programomis mes sugebėjome padėti maždaug dviem milijonam žmonių, padėjome pusiai milijono vaikų reguliariai lankyti mokyklą. Pagrindinis prioritetas dabar bus e, tvarus e, perėjimas ir perinamas iš šių programų laikotarpis, nes tos programos greitai baigs galioti, kai kurios ateinančių metų birželį, kitos vėliau. Bet kuriuo atveju iki 21 metų kovo jos baigsis. Tad aš tam prie bendradarbiausiu su komisarais kolegijoje siekiant, e, perėjimo švietimo, socioekonominėje srityje, o taip pat ir kuriant municipalinę infrastruktūrą Turkijoje, taikant atitinkamas programas. Kitas prioritetas man yra situacija Jemene. Tai yra pati didžiausia, pati pats didžiausias humanitarnės krizės žydinys. Jūs žinote, kad tai e, reiškia didžiulę kainą pilietiniai visuomeniai. Mes e, e, deramės dėl humanitarnės situacijos ir tos darybos nesėkmingai vyksta. Kitas dalykas tai yra situacijos stebėjimas Irake. Mes nuo pat konflikto pradžios rėmėme šią šalį. Praėjusiais metais mes sudarėme galimybės sugrįžti. Uh, Dabar mes susitelkėme ties likusiais eh, dviem milijonais viduje perkeltų asmenų, kurie gyvena stovyklose Europoje ir mūsų betarpiškoje kaiminystėje Ukrainoje. Situacija taip pat yra mūsų eh, prioritetų sąrašo viršuje. Kalbu apie <clears throat> situaciją šalies rytuose, kuri, lyginant su situacija prieš šešerius metus, nepasikeitė. Iš esmės tai yra pamirta krizė, mes jos nepamiršome ir ji tikrai išliks mūsų prioriteto sąrašo viršuje. Kitas mano darbo atvarkės klausimų sąrašo viršuje tai yra krizė besidreikianti nuo vakarų Afrikos per Sahelį ir toliau per Centrinę Afriką. Mes kalbame apie visai nenaują e, krizę susijusią su e, situacija dėl vandens, dėl e, maisto tiekimo ir mes matome, kad tarpusavėje tos krizės yra tampriai susijusios. Ir jos tikrai labai rimtą susirūpinimą turi kelti ES ir ne vien tik tai dėl humanitarnės situacijos. Sahelio zonoje situacija blogėja ir labai greitai. Mes matome, kad e, Burkino fase situacija yra dramatiška. Mes matėme, taip sakant, viduje perkeltų asmenų skaičiaus sprogimą nuo šių metų pradžios. Uh, Kitas dalykas yra e, Čado ežero regionas. Dešimt metų konfliktas, 11 milijonų žmonėms reikia pagalbos, 13 milijonų perkeltų, 3,5 milijonai kenčia nuo maisto tiekimo sutrikimų. Ir prieš porą dienų e, vietinės ar NRO buvo e, pagrobti ir nužudyti ginkluotų e, vyrų e, Kamerūno šiaurės vakaruose. Ir aš norėčiau pasmerkti šį baisų išpolį prieš humanitarinę pagalbą teikiančią bendruomenę. Toliau Šiaurės Nigerija. E, daugiau nei vienas milijonas gyvena regione, kuris yra visiškai neprieinamas e, humanitariniai pagalbai. Tai iliustruoja, jog reikia integruoto požiūrio, mums reikia veiksmingo ryšio, e, kad įsitrauktų su visomosios pagalbos aspektais dirbantys veikiai, kaip įmanoma greičiau. Tad kad aš e, dirbsiu su savo kolega Urpilainen. Žvelgiant į visą šį vaizdą, aš matau galimybių langus. Kalbu apie situaciją Sudane, tai yra vienas iš jų. Jau metų metus e, Sudane vyksta darbas, humanitarinis darbas, kiek tai įmanoma ir dabar susidariusi yra galimybė su pereinamojo laikotarpio vyriausybė dirbti ties vystomosios ir humanitarnės pagalbos ryšių su vietos institucijomis, kurios iš esmės perima um, milijonams reikalingų uh, paslaugų tiekimo. Uh, toliau uh, vakarų Afrika uh, artimas mums regionas ir mes matome, kad esame globalus donoras, kuris ypatingai e, kreipiame e, žvilgsnį į tuos regionus, kuriuose krizės yra, taip sakant, pamirštos. Venezuela. Tai yra vienas iš pavyzdžių, rodantis, kad mūsų buvimas leidžia sukurti ir teikti humanitarnę pagalbą, nors jinai ten nebuvo pripažinta kurį laiką, dabar 11 milijonų venezueliečių reikalinga humanitarnė pagalba. Mes laikomės ES konsensuso humanitarnės pagalbos srityje ir tai yra nepaprastai svarbu, kalbant apie mūsų galimybę teikti šią pagalbą, teikti ją mūsų partneriams. Toliau, Mienmaras. Uh, e, matome, kad krizės, krizė dingo tarsi iš pagrindinių antrašių, bet mes pagalbą ir toliau teikiame. Mes matome, kad vienas milijonas eurohinžų iki šiol tebe gyvena stovyklose. Ir aišku, negalima pamiršti Afganistano. Nors jis taip pat tarsi dinksta iš žiniasklaidos antrašių, bet nuo 2019 lapkričio mėnesio afganistaniečiai yra didžiausia grupė prašanti prieglopšio Europoje. Uh, Ar mes kalbame apie paliaubas, ar kalbame apie status quo, ar kitus dalykus. Ir tikiuosi neatsinaujanti karą, vis tiek humanitarinės pagalbos tiekimas ir toliau bus svarbus Afganistane. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu ES m, mm, reaguoti greitai į stikinės nelaimės, kad ir kur jos beivyktų. Tai yra Europos. M, nepaprastųjų situacijų koordinavimo veiklos širdis, apie kurią kalbėjo ir komisijos pirmininkė von der Leyen. Jūs žinote, kad mes turime išskirtinį instrumentą, tai yra nepaprastųjų situacijų koordinavimo centrą. Verta jame apsilankyti, norėčiau jį sustiprinti, norėčiau, kad jisai būtų pagrindinis veiklos centras kai yra reaguojama į vadinamasias daugia E, plotmes e, ar daugia dimensinės e, situacijas. Mes kalbame be kita ko ir apie klimato kaitos integravimą planuojant savo atsaką į krizės. Mes kalbame ne apie teoriją, kalbant apie krizių valdymą, apie stichinių nelaimimų valdymą. Mes kalbame apie konkrečią veiklą, mes kalbame apie miškų gaisrus Europoje ir pasaulyje, mes galime daryti daugiau. Klimato analitikai turi būti neatsiejama atsako planavimo dalis. Lygiai tas pats pasakytina apie klimato kaitą tose pasaulio dalyse, kur teikiame humanitarinę pagalbą. Klimato kaita reiks, reikš, jog milijonams žmonių teks e, palikti savo e, gyvenamasias vietas. Tai kelia grėsmę žmonių pragyvenimui. Mes e, kalbame apie atitinkamą ir finansavimą bei planavimą. Kitas dalykas Ir tai yra vienas iš svarbiausių mano misijos rašto dalių ir daugiausiai iššūkių keliančio. Mes kalbame apie tarptautinę humanitarnę teisę. Uh, kad konflikto šalys e, įsipareigotų laikytis tarptautinės humanitarnės teisės, kad būtų atskaitomumas, kad būtų kovojama su nebaudžiamumu. Aš e, tikrai uh, turėsiu tą galvoje ir ginsiu šios principus, kai kilus krizėms, kad būtų gerbiama tarptautinė humanitarinė e, teisė. Kalbant apie humanitarinę pagalbą, reikia suprasti, jog reikia kovoti su ly, lyčių pagrindu e, ir kitais pagrindais kylančių smurtų, kad vyktų kova su šiuo smurtu. Kita svarbi teminės rytis tai yra tas ryšys. Aš jį jau paminėjau kalbėdamas apie Sahelio regioną, tad aš dabar nesileisiu į smulkmenas. Tik tai norėjau paminėti švietimą nepaprastų situacijų atveju. Tai yra mano pirmtako prioritetas ir aš norėčiau jį pabrėžti. Tai yra komisaro Stilienidžio vaidmenį. Tai bus taip pat mano vienas iš prioritetų. Mes žinome, kas yra pastatyta ant kortos, kai mes kalbame apie berniukus ir mergaitės kilus humanitariniai kriziai, e, svarbus yra veiksmingas šios ryties finansavimas. Ir tai man leidžia eiti prie paskutinio mano kalbos aspekto. Šią savaitę mes organizuojame penkis svarbius renginius jungtinių tautų vadinamąją humanitarinę apžvalgą. Ir aš labai norėčiau padėkoti e, pirmininkui, kuris prisijungs prie šio renginio ir jame kalbės. Labai ačiū. Ateinančiais metais negalvojau, kad sumažės poreikis ir dėl to, kalbant apie biudžetinės diskusijas, es yra nepaprastai svarbus. Jums teks labai svarbus vaidmuo, mes jį taip pat labai vertiname, žinome, kad parlamentas yra mūsų svarbus sąjungininkas. Uh, Mums labai svarbu, kad ES pagalbos kontekste būtų vykdomi įsipareigojimai ir kad būtų girdimas aiškus, stiprus balsas. Aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad būtų pateisinti šie lūkesčiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, o dabar atsakysiu jūsų klausimus ir reaguosiu į komentarus. Uh, Ačiū komisijos nariui. Dabar pirmasis klausimų raundas koordinatoriai užduos klausimus iš įvairių politinių frakcijų. Pirmiausia žodis Jurgi Helvenė iš EPP. Ačiū kad atvykote pas mus pirmąją savo darbo dieną. Tai yra daugiau nei simboliška ir aš manau, kad labai svarbu tai yra. Aš norėčiau pirmiausia pabrėžti labai konkretų klausimą ir trumpai sureaguoti į jūsų pasisakymą. Pirmiausia, tas konkretus klausimas iš vakarykštės dienos. Vakar 14 žmonių žuvo Burkino Faso bažnyčioje. Jūs pats tai minėjote. Radikalus ekstremistai daugiau nei 400 išpolių yra surengę nuo 18 metų sau, 19 metų sausio, nuo šių metų pradžios. Viduje perkeltų žmonių skaičius ir toliau auga. Ir tik rūpiučio mėnesį 33 tūkstančiai naujų viduje perkeltų asmenų buvo užregistruota ir jie buvo perkelti į spontaniškai tam skirtas vietas. ES jau teikia humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems ta pagalba yra reikalinga, kalbant apie prieglopstį ir esminius, esminių poreikių patenkinimą ypač kalbant apie tos žmonės, kurie sutarė su didelė, dideliu pavojus, pavojumi sveikatai. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, ką jūs minėjote dėl galimybės gauti švietimą tose šalyse, ypač Burkina, fas, Burkino faso, nes tai yra tikrai labai svarbi problema. Tačiau kokios yra perspektyvos situacija yra labai sudėtinga, vyriausybė negali išsaugoti teisėtvarkos e, šalyje ir tai ta krizė gali paveikti ir mus, ir kaip suvaldyti situaciją vietoje. Iš tiesų tai yra realūs klausimai ir labai konkretūs klausimai. Ir čia norėčiau dar kartą pabrėžti, kad čia ypatingai pažeidžiami yra krikščionys. Mes galime kalbėti apie musulmonus, azidžius, azidus ir kitus, kitas religinės grupės rohinijus, Mienmare ir panašiai, bet Burkine Faso yra specifinė problema. Ir mes turime pagalvoti apie tai, ką būtų galima padaryti, kad padėtumėme tiem žmonėms, kad užkirstume kelią religiniam ekstremizmui. Ir jūs minėjote Čado ežero regioną. Čado ežero regionas yra kaip lakmuso papirėlis, kalbant apie saugumo situaciją. Nes viena vertus tai yra akivaizdus klimato kaitos ypatumas 36 tūkstančiai kvadratinių km buvo anksčiau toks plotas, dabar keli tūkstančiai km2 beliko to Čado ežero ir gyventojų skaičius smarkiai auga, dauguma žmonių iš Nigerijos ir Nigerio atvyksta kaip realūs pabėgėliai, bėgantys nuo Boko Hara grupuotės žiaurumų. Ir kai kurie kolegos čia lankėmės mes prieš keliarius metus toje teritorijoje Ir ten visiškai akivaizdu, kad trūksta saugumo, nėra nei derliaus, nei mokyklų, nieko. Žmonės dėl to turi bėgti. Ir norėčiau, kad pamastytumėme apie tai, kaip būtų galima sureaguoti, kaip sureaguoti į šią nepaprastą padėtį ir kaip užtikrinti saugumą. Saugumą ne karinėmis priemonėmis, aš tikiuosi. Ir mes turime labai rimtai pažiūrėti šią situaciją, ypač jūs, ponė komisijos nariai, dėkoju. Ačiū. Žiūriu, kokių koordinatorių yra salėje. Toliau Bernard Zimniok iš ID frakcijos. Taip, mano klausimas yra apie krizes. Aš uždaviau tą klausimą apie artimuosius rytus jau anksčiau, kai vyko jūsų klausimai. Ir jūs sakėte, kad tai yra statybvietė tam tikra ir sakėte, kad ne jūsų kompetencijai priklauso šis klausimas, bet aš manau, kad jis priklauso jūsų kompetencijai, nes Man atrodo, kad tai gali būti labai rimta problema, kalbant apie humanitarinę situaciją ir kaip tai paveiks Europą. Tai yra tam tikra grėsmė Europai ir žvelgdami žemėlapį matome, kad yra 4 milijonai afganistaniečių gyvenančių Irane dabar. Milijonas maždaug, pagal nepatvirtintus duomenis, yra pasirengę keliauti Europos link. Ir mes nežinome, kokį spaudimą darys Irano vyriausybė kitiems gyventojams, gali tai pastumti dar daugiau žmonių Europos link. Ir taip pat e, matome įvykius Jordanijoje, išgirdome ir tai, ką pasakojo ambasadoris, Libane yra problemų, Sirijos problema irgi neišspręsta, taip pat Turkija, jūs ją minėjote. Taigi kalbame apie milijonus galimų migrantų, migruojančių žmonių, kurie gali traukti Europos link ir tai gali sukelti milžinišką krizę. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate padaryti, kokie yra konkretūs jūsų planai, kovojant su šią problemą. Europos apsauga, Europos aps... išsaugojimas yra svarbiausias dalykas, kitas dalykas yra humanitariniai klausimai, tie, kalbant apie tuos žmonės, kurie migruoja. Uh, atsižvelgiant į tas aplinkybės ir sąlygas. Aš nenoriu grįžti prie Sirijos klausimo, tačiau tai yra labai konkrečios grėsmės, su kuriomis susidurėme, tai aš norėčiau iš, išklausyti jūsų reakcijos į tai. Mark Tarabella, socialdemokratų frakcija. Norėčiau užduoti lengvesnį klausimą, šiek tiek rimtesnį klausimą, kuris yra irgi man labai svarbus. Mes Europoje esame žemynas, kuris geriausiai yra išsivystęs, kuris skiria daugiausia vystimajam bendradarbiavimui, humanitariniai pagalbai lėšų. E, aš nekalbėsiu apie konkurencinį privalumą, tačiau paminėsiu Junktinės Amerikos valstijas ir matome, kad jie greitai kišasi, labai skubos tvarka kišasi į kiekvieną ištikusią krizę, teikia medicinę pagalbą ir panašiai. Ar mes galėtumėme galbūt pasinaudoti breksitu, kuris mūsų laukia, tam, kad mes galėtumėme galiausiai, kai skiriama Europos pagalba, pagalba iš Europos, kad būtent Europa ją koordinuotų. Ir aš nenorėčiau reklamuoti tam tikrų dalykų, bet e, turime nepamiršti, kad mūsų indėlis e, mažinant vargus pasaulyje yra labai didžiulis. Ir turime apie tai kalbėti, panas Telenidės, kiti uh, Aišku, apie tai yra daug kalbėję, tačiau matome, kad dažnai yra tokio nenoro. E, ne tik iš Junktinės karalystės. Ir galbūt mes dabar šiuo atveju galėtume pasinaudoti breksitu ir parodyti, kad ES irgi tikrai padeda žmonėms, gyventojams, kurie atsidūrė sudėtingoje situacijoje visame pasaulyje. Ir aš manau, kad uh, tai yra atitinkamas galbūt pasiūlymas, aš nežinau, kaip reaguos valstybės narės, bet gal jūs galėtumėte mus patikinti, kad padarysite viską, ką galėsite, kad būtų kažkas padaryta šioje srityje, kad ES daugiau skleistų žinių apie save, nes būtent esame tie, kurie reaguoja, kai žmonės ištinka nelaimės. Ačiū. Martin Howard vietoj Charles Gerens, Renew frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paminėti ponui Tarabelai, kad breksitas dar neįvyko ir ne, neplanuočiau nieko per daug, jeigu staiga tai pasitiktų, kad jis neįvyktų. Taigi mes vis bandome dar tą breksitą sustabdyti. Aš turiu irgi klausimą susijusį su breksitu. Tai pirmasis mano klausimas. Būtent kokių parengiamųjų darbų im, imamasi tam, kad uh, jungtinės karalystės lėšos būtų kompensuojamos, jeigu breksitas pas įvyks ir kokių žingsnių imamasi tam, kad būtų derinama, derinami veiksmai su jungtinės karalystės tartutinės tarpinio vystimosi departamentu, jeigu ištiks kokios tai nenumatytos situacijos. Aš norėčiau paklausti, ar tokių planų yra. Kitas klausimas, jūs minėjote humanitarinės plėtros naktis. Ir matome iš tiesų, kad dabar yra tiek daug aplinkybių, kur labai sudėtinga braukti brūkšnį tarp humanitarnės pagalbos ir tarp nebendradarbiavimo, net nėra naudinga reikalinga tą daryti ir piliečiams Europoje sudėtinga tai suprasti. Pavyzdžiui, jeigu turi vaikų, kurie auga pabėgėlių stovykloje, tai čia jau vystimojo bendradarbiavimo, ne humanitarnės pagalbos klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, yra chroniškų konfliktų, kurie užsitęsia dešimtmečius, kaip Afganistane, tai tada jau tikrai, kažin ar kalbame apie humanitarnę krizę ir veiksmus skubos tvarka, kalbame apie vystomai bendradarbiavimą, sprendžiant tokias problemas. Taigi aš džiaugiuosi, kad jūs teigiate, jog norite daugiau dirbti su uh, komisijos narė Turpulainen, bet norėčiau paklausti, kokių konkrečių žingsnių. Aš suprantu, kad gal per anksti e, dar jūsų klausė, tai pirma jūsų darbo diena, bet galbūt kok, galėtumėte pasakyti, kokių konkrečių žingsnių ketinate imtis, kad būtų tie dirbtini barjerai išnaikinti ir kad būtų laikomasi geriau koordinuojamo tokio suderinto požiūrio. Dėkoju. Kitas koordinatorius Beata Kempa, EKR frakcija. Ačiū. Pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad jisai išdėstė savo planus, bet aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną faktą. Ir čia yra sisteminė klaida. Turėtų būti traktuojama kaip sisteminė klaida bet nemanau, kad taip turėtų būti. Tai ši problema susijusi su tomis šalimis, kur vyko konfliktai ir dėl to stambiosios pagalbos agentūros pasitraukė, kai tas konfliktas jau kaip ir baigėsi. Galiausiai dėl to daug tų šalių nepatenka į tą šalis, kuriams skiriama pagalba. Nors vis tiek ten yra dar ir stovyklų, ir humanitarnių krizių, ir taip pat tos stambiosios pagalba teikiančios agentūros irgi yra pasitraukusios, nes jos teigia, kad konflikto nebeliko. Tačiau dėl to kyla tik dar viena krizė, nes tai yra kaip ir kvietimas ekstremistams verbuoti žmonės, vaikus, kitus stovykloje gyvenančių žmonės, stovyklose gyvenančių žmonės. Ir mes turime suprasti, kad ta krizė tikrai dar nėra pasibaigusi, ji tęsiasi. Taigi yra uh, tokių agentūrų, kurios vis dar ten dirba, tačiau tai nėra plataus masto humanitarinė pagalba ar vystoma bendradarbiavimo pagalba, kadangi konfliktas ar karas tarsi yra pasibaigę. Ir šalis yra per silpna užtikrinti švietimą, visuomenės veikatą. Žmonės sugrįžta į miestus, miestelius, kurie visiškai sunaikinti, sugriauti. Taigi, vystoma bendradarbiavimo humanitarnės pagalbos agentūros negali pasitraukti ir palikti žmon, žmonės be pagalbos, nes tada mes negalime net kalbėti apie humanitarnę pagalbą. Aš tai mačiau pati, kai lankiausi įvairiose šalyse kaip humanitarnės pagalbos ministrė. Taigi reikalinga peržiūrėti tokias situacijas ir mes neturėtumėme taip elgtis kaip ES. Dėkoju. Tai būtų pirmasis klausimų raundas iš koordinatorių ir dabar galimybė komisijos nariui atsakyti į klausimus, o po to turėsime antrąjį klausimų raundą. Ir tada suteiksiu žodį ponui Noiseriui, mūsų nuolatiniam pranešėjui, bet dar Dominik Bild iš ID Madžinė iš socialdemokratų frakcijos pasisakys antrajame randė. Taigi prašau komisijos nariai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai. Komiteto nariai, ponė Huvenė, jūs minėjote Burkino Faso. Taip, iš tikrųjų, tenai situacija labai sparčiai blogėja. Ir akivaizdu, kad e, vien humanitarnę pagalbą mes ne, įspręsime situacijas. Reikia surasti kitų priemonių tam, kad galima būtų užkirsti kelią toms neigiamoms e, tendencijoms. Ir iš tikrųjų sunku yra ką nors, e, ką nors keisti. Bet reikia suprasti, kad uh, tokios sudėtingos problemos, su kuriamis e, šiuo metu bando susitvarkyti Burkina Fasas, reikalauja visą apimančios vizijos ir veiksmų įvairiais ligmenimis. Reikia galvoti apie tuos žmonės, kurie susiduria su kasdienėmis problemomis. Ypač jei mes norime jiems padėti, todėl reikia pirmiausia padėti jiems e, spręsti kasdienės problemas, padėti jiems e, da, išgyventi, susirasti maisto, nutraukti jų kančias. Bet kartu, kartu reikėtų dirbti ir kitomis kryptimis. Reikia spręsti saugumo situaciją, reikia padėti šaliai vystytis. Taigi reikia veiksmų visose šiuose sritise. Gal nereikia bendrų veiksmų visose sritise, todėl kad mes turime skirtingas įvairias organizacijas ir kartais vadovavome skirtingais principais. Ta reikia labai aiškiai pabrėžti, kad humanitarinė pagalba teikiama pagal principus kurie skiriasi nuo tų principų, kuriuos mes taikome kitose ES išorės veiksmų politikos rytise. Mes nenorime, kad humanitarinė pagalba priklausytų nuo politinių, ekonominių, karinių ar kitų tikslų. O kitos ES turimos priemonės gali atsižvelgti į visus tuos dalykus. Taigi Burkina Fasas yra ta situacija, ta šalis, tas atvejas, kai mes galėtume imtis veiksmų visose minėtose sritise visais ligmenimis. Ir biurokratiškai kalbant, mums reikia integruoto požiūrio tam, kad galima būtų atgręžti tuos procesus, kurie šiuo metu ta, krečia Burkina Fasą. Toliau. Mes turime laikytis nešališkumo principo Ir laikydamėsi šio principo mes teikiame humanitarnę pagalbą visiems, visose pasaulio šalise ir visoms bendruomenėms, įskaitant ir krikščionis, kai jiems yra reikalinga humanitarnė pagalba. Taigi, jeigu yra krikščionių, kuriems reikalinga humanitarnė pagalba, mes jų neapleisime. Toliau Čado ežero regionas. ir tai, kas vyksta Nigerijos šiaurės rytuose, kuriuos aš beje taip pat minėjau savo žanginėje kalboje. Taip, tenai ir taip pat susiklosti tokia situacija, kuriai spręsti reikia integruoto požiūrio. Galiu čia paminėti dar vieną dalyką, kuris yra svarbu, svarbus. Tai yra klimato kaitos daromas poveikis nes tas poveikis labiausiai matomas, ko gero, Sahelio regione, ypač Čado ežero regione. Ir klimato kaita pablogina situaciją, kuri ir taip dėl kitų priežasčių yra sudėtinga. Tenai milijonai žmonių negali apsirūpinti maistu. Yra ir kitų kryžių gilinančių veiksnių susijusių ir su saugumu. Ir be abejo, turime naudotis visomis turimomis priemonėmis. Negalime e, kliautis vien humanitarinę pagalbą, nes jei to nedarysime, situacija tik blogės. Bet to reikia pasakyti, kad turimas finansavimas yra nepakankamas. Tai reiškia, kad reikia pasinaudojant kitomis ES priemonėmis ieškoti papildomo finansavimo. Ir aš bandysiu būtent e, taip kalbėdamas įtikinti savo kolegas komisijoje imtis veiksmų. Pane Žinink, aš puikiai gerai, aš gerai prisimenu mūsų e, pokalbį per e, klausimus. 2015-2016 metais galima buvo kalbėti apie kritinę situaciją, kritinę padėtį ir galima tikėtis, kad ji nebepasikartos, tačiau ji gali pasikartoti. Tik reikia dabar pasakyti, kad kol kas dar taip nėra. Ir kai kalbame apie migraciją, reikėtų pabrėžti, kad atsiranda dėl migracijos naujų humanitarnės pagalbos e, poreikių. Ir mes žinome, kokie yra tie poreikiai. Ir mes teikiame pagalbą nepriklausomai nuo asmenų statuso, nesvarbu, ar jie yra pabėgėliai ar ekonominiai migrantai. Teikiame pagalbą tuomet, kai žmonėms yra reikalinga humanitarnė pagalba. Taigi, kai žmonėms yra reikalinga humanitarinė pagalba, ES ir kitos organizacijos turi teikti de, jiems tokią pagalbą. Kartu reikia suprasti, kad e, humanitarinė pagalba nėra migracijos valdymo priemonė. Mes negalime de, valdyti migracijos de, humanitarinės pagalbos priemonėmis. Migracija yra de, sudėtingas reiškinys ir jam spręsti reikia. De, kompleksinių priemonių. Humanitarinė pagalba yra skirta tam, kad mes galėtume da, padėti žmonėms, kai jiems reikalinga pagalba, kai jie kenčia. Jie nėra skirta tam, kad mes pritrauktume daugiau migrantų į Europą ar kad e, juos atgrasytume nuo atvykimo į Europą. Humanitarnė pagalba yra tam, kad mes e, sumažintume žmonių kančias. Tokio požiūrio mes laikomės, kai teikiame pagalbą tiem, kas yra reikalingas pagalbos. Jei tai tarp tokių žmonių yra migrantų, tai teikiame pagalbą ir jiems. Ir dar kartą reikia pasakyti, kad mes nesiekime nei skatinti migracijos, nei jos žaboti. Reikia nepamiršti, kad migracijai skirtos yra tai įvairio, įvairiausios kitokios priemonės. Toliau matomumas, jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai. Mes nagrinėjame, kaip galima būtų jį padidinti. Manome, kad taip galima būtų da, užtikrinti didesnį matomumą. Europos piliečiams yra žinoma apie Europos teikiamą humanitarinę pagalbą ir didžioji dauguma piliečių remia tokią mūsų veiklą. Bet, kaip minėjau, kai ką dar galima būtų tobulinti, uh, galima būtų daugiau kalbėti apie Europos teikiamą humanitarnę pagalbą, apie Europos galimą pagalbą, kai ji yra reikalinga. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ar nereikėtų bent jau mažą dalelę mūsų pagalbos skirti tam matomumui padidinti. Uh, Taip pat reikėtų, galvojant apie mūsų bendradarbiavimą su partneriais, beje, mūsų santykių peržiūra vyks kitais metais, reikėtų taip pat e, reikalauti, kad mūsų partneriai, per kuriuos mes teikiame humanitarinę pagalbą, skirtų pakankamai dėmesio matomumo klausimams. Tai yra reikalinga ne tam, kad mes e, e, pasakytume, kad pagalba yra teikiama, bet ir kad ir tam, kad mes e, padidintume žmonių informuotumą apie humanitarnę pagalbą, tam, kad jie galėtų e, geriau remti mūsų darbą šioje srityje. Toliau. Mes uh, apgailėstaujame, kad Junktinė karalystė nusprendė pasitraukti iš ES. Pirmiausia dėl to, kad tai turės be abejo nenumatytų neigiamų padarinių. Ir vienas iš jų bus toks. Mes nebegalėsime finansuoti Junktinė karalystėje. De, de, įsiregistravusias nevyriausybinės organizacijas. O žinoma, kad tarp tokių organizacijų yra labai gerai žinomų e, pilietinės visuomenės veikėjų. Taigi tai bus nenaudinga nei jiems, nei mums, nei Junktiniai karalystiai, nei globalioms e, pastangoms humanitarnės pagalbos srityje. Tačiau mes e, nesėdime rankas susėdę, mes darome viską, kad sumažintume galimą neigiam, neigiamą breksito poveikį galvojame apie tai, kaip galima būtų surasti finansavimą. Ir galim būtų finansuoti Junktinėje karalystėje veikiančias nevyriausybinės organizacijas, pirmiausia, per Junktinių tautų struktūras. Tai yra viena galimybė. Antra galimybė būtų tokioms organizacijoms bent jau už dalies įsisteigti savo būstinę uh, Europos Sąjungoje Taip, dėja, reikia pripažinti, kad breksitas turės neigiamų padarinių, nors gal ir ne viskas čia yra labai jau taip blogai. Toliau. Humanitarinė pagalba. Ir da, tas priežastinės ryšys, kuris egzistuoja šioje srityje Labai dažnai negalima, kai vyksta krizė, sakyti, va dabar jau baigėsi kariniai veiksmai, tai prasidės humanitarnė pagalba. Mes turime pradėti dirbti kuo anksčiau. turime pradėti vertinti galimus humanitarnės pagalbos poreikius kuo anksčiau. Todėl aš skatinsiu tokį kuo ankstesnį įsitraukimą į darbą. Antra, aš visuomet pasisakysiu, aš pasisakysiu už tai, kad civilinės pagalbos ir humanitarnės pagalbos generalinis direktoratas aktyviau dalyvautų valdant e, tą e, naują finansavimo priemonę, kuri vadinasi undičiai. Ir jūs beje galėtumėt, e, kaip parlamento nariai, to prašyti. Čia kalba eina apie tą naują priemonę, kurios bendra suma būtų maždaug 4 milijardai eurų. Ir galima būtų tas lėšas panaudoti tam, kad galima būtų uh, užpildyti tą spragą, kuri kartais atsiranda dėl skirtingų vystomojo, tarp vystomojo, vystomosios pagalbos ir humanitarnės pagalbos. Mes matome, kad dažnai, kai teikiama humanitarinė pagalba, matome, kad bandoma spręsti kartais ilgalaikės problemas, o ne tokius būtiniausius poreikius. Pavyzdžiui, kai mes galvojame apie e, švietimą, mes negalime laukti, kol baigsis konfliktas, nes suprantame, kad vaikai, net ir gyvendami konflikto zonoje, turi turėti galimybę mokytis mokykloje. Ir mes turime turėti galimybę tokią pagalbą finansuoti. Ir galime tą daryti pagal švietimui ir kritiniams padėtims skirtą eilutę. Tačiau būtų dar geriau, jei vystomosios pagalbos finansavimas taip pat galėtų būti panaudotas tokiais atvejais, kad tokie dalykai nebūtų finansuomi vien iš humanitarnės pagalbos biudžeto. Kodėl? Todėl, kad humanitarnės pagalbos biudžetas yra ribotas. Taigi, aš manau, kad mes turime daryti viską, ragindami vystomąją pagalbą teikiančių kolegų kuo ankstesnių sitraukimų į humanitarnės pagalbos teikimą. Toliau, jei aš gerai supratau, jūs kalbėjote apie tai, ką aš pavadinčiau pamirštais konfliktais. Uh, Būna tokių situacijų, kai atrodytų, kad konfliktas jau pasibaigė, žiniasklaida taip pat jau pasitraukė iš to regioną. Ir e, universinėms organizacijoms veikti yra sunku. Ir manau, kad tokiais atvejais negalima pamiršti, kad žmonėms vis dar tebe reikia humanitarnės pagalbos. Ir aš pasisakysiu už tai, kad bent jau minimaliai lėšos būtų toliau skiriamos pagalbai tokiais atvejais. Tokiais atvejais, kai žiniasklaida traukiasi iš regiono nevyriausybinės organizacijos, dažnai ne vien todėl, kad joms neberūpi darbas tose, tose vietose, bet dėl to, kad da, jos nebegauna finansavimo tokiai veiklai. Todėl aš pasisakau už tai, kad ES būtų globalus žaidėjas humanitarnės pagalbos rytyje nes yra vietų, kur humanitarnės pagalbos poreikiai tikrai nesumažėjo. Todėl aš pasisakysiu už tai, kad humanitarnės pagalbos biudžeto dalis būtų skirta būtent veiklai tokiuose vietovėse. Na, manau, kad atsakiau visus klausimus, bet jeigu ne, galite man priminti, į kuriuos nesakiau. Dėkoju. Toliau aš, aš norėčiau suteikti žodį Norbitui Nois ir jis yra mūsų pranešėjas komitarinis pagalbos klausimais. Like in, uh, Kalbėsiu vokiškai. So, meiner... Aš taip pat uh, norėčiau pasveikinti su jumis atvykus į mūsų komitetą. Manyčiau, kad jūsų pirmoji darbo diena čia komitete tikrai yra rimtas simbolis, pabrėžiantis, kad ir praeitįje labai gerai ir tampriai bendradarbiavome su komisaru atsakingu už humanitarinę pagalbą. Man atrodo, kad mes visi čia šiame komitete galvojame, jog šį darbą reikėtų tęsti. Jūs ypatingai akcentavote vieną aspektą, būtent daug ką vertiname, žvelgdami iš migracijos perspektyvos. Taip, daug problemų kyla, reikia taip pat ir teikti humanitarnę pagalbą. Bet didžiausias skaičius yra tų asmenų, kurie yra vidaus, šalies viduje perkelti asmenys, kaip antai Sirijoje, Nigerijoje, Jemene. Ir dėl to tie žmonės yra nepaprastai svarbus. Jeigu mano skaičiai teisingai rodo, daugiausiai pinigų yra skiriama Jemenu, praktiškai konfliktui, kuris yra beveik užmirštas, bet e, keliantis žmonėms labai sudėtingą situaciją. Taip pat aš džiaugiuosi, kad pabrėžėte, kaip yra svarbu galvoti apie švietimą ir sveikatą teikiant humanitarinę pagalbą. Pastaraisiais metais aš patyriau du tokius svarbius e, įvykius. Vienas įvykis 2015 e, m. rudenį Turkijoje, kai tikrai labai daug žmonių iš Turkijos tiksliau iš Sirijos per Turkiją vyko į Europą. Ir dauguma tų senųjų, vyresnių žmonių kalbėjo apie tai, kad tie žmonės praleido dviejus, trejus metus stovyklose, tai neišsilavinę žmonės, neturėję galimybių naudotis veikatos priežiūros paslaugomis. Ir tie vyresnieji pasakė savo jauniems šeimų nariams, vykite į Europą, Nes akivaizdu buvo, jog humanitarinė pagalba buvo neveiksminga, buvo sumažintos lėšos, stigo maisto stovyklose ir iš tikrųjų visa, viso to buvo galima išvengti. Tad mes pasimokėme, kad auklėjimas, švietimas yra prioritetiniai dalykai. Šalies viduje perkelti asmenys susiduria su labai sudėtinga situacija, jūs apie tai kalbėjote. Tačiau ta situacija reiškia, kad reikia skubiai padėti. Mes su nedidelė delegacija vykome į Etiopiją, kur apsilankėme šalies viduje perkeltų asmenų maždaug šimto tūkstančių asmenų stovykloje. Ir toje stovykloje pradėtos įgyveninti švietimo priemonės. Tikrai pagerėjo dėl to sveikatos situacija šalyje, kurioje politinė situacija nepaprastai opi, šalyje, kurią tikrai reikia remti, tačiau taip pat reikia kažkaip tai spręsti ir konfliktą joje. Aš galvoju, kad ateityje mūsų darbe svarbu vaidmenį turėtų, būti, turėtų užimti ir problemos sprendimas trūkstant finansavimo. Aš e, galėčiau įvardinti krizės regionus, kuriuose nepakankama finansavimo - Kamerūnas, Etiopija, Haitis, Libija, Nigerija, Nigeris, Sirija ir Ukraina. Labai gerai, kad jūs išdėstėte humanitarnės pagalbos principus - neutralumas, nepriklausomumas, ir pagalbos teikimas ten, kur jos reikia. Man atrodo, kad tai turėtų reikšti mūsų pasirengimą su valdžia kalbėtis, nes jeigu neturėsime prieigos prie krizių žydinių, tuomet reikėtų abejoti ir vadinamąją valdžios blokadą, jos ignoravimą nes daugelį situacijų mes sakome, jog su tais žmonėmis negalime dėrėtis, bet kai kalbame apie humanitarinę pagalbą, man atrodo, kad šį požiūrį reikėtų peržiūrėti. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kaip tą daryti, kaip humanitarinės pagalbos prieigą užtikrinti. Ir čia komitete jūs turite labai rimtą sąjung, sąjungininką, o mes be jokios abejonės kliaunamės jumis. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Mažorino SRD. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai. Aš norėčiau paklausti jūsų komisijos narių štai apie ką. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte apie tai, kad humanitarinė pagalba negali būti naudojama migracijai valdyti. Na, mes pastaruoju metu matome ir kitokią situaciją, kuriai net yra paradoksali. Tai yra tai, kad netinkamai valdydami migraciją mes sukūrėme humanitarnės pagalbos krizės. Galime pagalvoti apie migrantų stovyklas Libijoje, pabėgėlių stovyklas Turkijoje. Bet galima be to prisiminti ir tai, kas vyksta Bosnijoje ar kitose situacijose, kai kartais atsakomybė tenka valstybėms narėms už tai, kas vyksta. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie tai, kaip jūs galėtumėt veikti tokiuose situacijose ir ką jūs ketinate daryti. Uh, Be to norėjau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką, kurį beje jūs trumpai kalbėjote apie tai, kaip naudojamos yra lėšos, kai turime tvarkytis su e, nenumatytomis e, aplinkybėmis. Nes lėšos gali būti gan, e, stam, gan didelės, pavyzdžiui, patikos fondo lėšos nes e, tos e, lėšos tokiais atvejais nereikėtų ne, ne manyti, kad tos lėšos galėtų pakeisti vystomosios pagalbos lėšas, ne, kad jos neturėtų būti naudojamos tam, kad būtų valdoma migracija. Žinome, kad šiandien taip kartais būna, nes e, Libijos pakrančių tarnybos finansuojamos būtent iš mano minėtų uh, visomosios pagalbos fondo lėšų. Ir tie pareigūnai Libijos už tas lėšas gabena migrantus pagautus į e, jų laikymo stovyklas. Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju, Elšons, žalieji. Atsiprašau, kitame komitete e, posėdėje dalyvavau ir e, nedalyvavau pirmoje diskusijų dalyje. Aš norėjau pasiteirauti dėl humanitarinės ir vystomosios pagalbos potencialo naudojimą, siekiant, tiksliau, pervedant grinuosius pinigus, siekiant kompensuoti pažeidžiamoms grupėms, bendruomenėms, šalims dėl klimato kaitos patiriamą žalą. Ačiū. Klausimus uždavė komiteto nariai, dabar žodį suteiksiu komisarui, kad atsakytų klausimus ir pateiktų baigiamųjų pastabų, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Jums leidus. Ponui Noizeriui atsakysiu savo pasisakymo gale, nes tai jau bus kitoks pasisakymo pobūdis. O dabar atsakysiu uh, Pradėsiu nuo klausimo, kurį uždavė kolega Mažorino. Situacija Bosnijoje ir ta vieta Vučiak liūdnai pagarsėjusi. Situacija ten yra tikrai neprimtina, nepakeliama, bloga Europos įvaizdžiui, Bosnijai kaip Europos daliai. Ir kažko reikia imtis situacija tose stovyklose Libijoje dar baisesnė, žymiai baisesnė. Mano nuomonė, nes jūs jos klausėte, ponė, kad ir kokiu būdu bevaldytume migracijos rautus, ne turėtumėm bloginti humanitarnės situacijos. Aš taip manau jeigu ES, pavyzdžiui, apmokys Libijos pakrančių e, apsaugos tarnybas, kaip tos žmonės sugražinti į Libijos pakrantę bėgančius. Mes privalome užtikrinti, kad būtų laikomasi sąlygų. Bet dabar tos sąlygos, jos nėra orios mažiausiai ir mes negalime to leisti. Mes turime atitinkamų instrumentų. Uh, ne vien tik tai turėtumėm padėti pakrančių apsaugos tarnybom sugražinti žmonės į Libijos pakrantę, mes turime užtikrinti, kad jeigu tai vyksta ir kai tai vyksta, kad su tai žmonėmis būtų elgiamasi žmoniškai. O dabar taip nėra. Tad tiek dėl šio klausimo. Mes turime suprasti, ką daro mūsų dešinė ir kairė Kad nebūtų taip, jog mes dirbsime su Libijos pakrančio apsaugos tarnybomis, juos apmokysime, kad jie dirbtų savo darbą ir visiškai negalvosime apie tai, kas bus su tai žmonėmis. Mes turime turėti galvoje, kad su tai žmonėmis reikia elgtis žmoniškai, jie to nusipelno ir mes privalome užtikrinti, kad taip ir būtų. O aš dabar pakartosiu, taip tikrai nėra. Dabar dėl grinųjų pinigų perlaidų. Ačiū Jums už klausimą, nes tai yra vienas iš didžiausių naujų dalykų, pastarojo meto naujų dalykų - inovacija. Nes pirmiausiai tai yra veiksmingesnis būdas nei ankstesnis būdas vežti humanitarinę pagalbą ir ją skirstyti tiems, kurie jai, kuriems ji priklauso. Tai taip pat yra ir būdas padėti žmonėms siekiant užtikrinti pagarbą jų orumui. Vienas dalykas yra turėti kortelę ir nusipirkti su ją maistą, stovint eilėje, laukiant, kol iš kaušio bus įpiltas maistas. Nei kad stovint eilėje, ilgoje eilėje, laukiant, kad e, samčiai bus įpiltas maistas. Tad iš tikrųjų tai yra žymiai toksai būdas, kurį galima būtų pavadinti labiau oriu. Dabar dėl klimato kaitos ir žalos kilusios dėl jos. Jūs žinote, kad tai yra diskusija, daug emocijų kelianti diskusija, taip pat turint galvoje ir klimato kaitai skirtoje konvencijoje 25 šalių e, klimato kaitai skirtoje konvencijoje ir dabar apie tai ten kalbama. Ir tai yra labiau toksai tarp vyriausybės vyriausybinio požiūrio klausimas. Mes kalbame apie tas šalių vyriausybės, kurios istoriškai yra atsakingos už e, poveikį klimato kaitai, daugiausiai Europos šalyse. Ir tų šalių, kurios labiausiai nuo to kenčia. Man atrodo, kad tai yra teisėta diskusija, bet jinai vyksta kažkur tai kitur tuo požiūriu, kad ta diskusija įtraukia vyriausybės. Tai yra taip vadinamasis tarp vyriausybinis dėrybų kontekstas. O kalbant apie ES humanitarinės pagalbos šaką, tai mes turime rūpintis klimato kaitos aukomis Pavyzdžiui, mes kalbame apie žmonių perkelimus, vykstančius dėl stikinių nelaimių ir taip toliau ir panašiai, neatsižvelgiant į istorinės atsakomybės kontekstą. Mm, mes nežiūrime, kas yra atsakingas už tą ar už aną, mes einame ten, kur to reikia. Ir dėl klimato kaitos vykstantys žmonių perkelimai, jie aišku, kad jų vis daugiau ir daugiau. Ir nereikia būti naiviems. Ši tendencija nesustos taip greitai. Mes be jokios abejonės privalome investuoti į prisitaikymą, pasirengimą. Daug ką galime padaryti, kad užkirstumėm kelią pasikartojantiems potvinėms, prisitaikant, kaip antai kalbu apie prisitaikymą žemės ūkio srityje, Tačiau yra dalykų, kuriems negalime užbėgti už akių. Ar mm, jų pakeisti jūros lygis auga prieš keletą dešimtmečių, o gal net ir seniau žmonės. Salose, mažose salose, pavyzdžiui, Ramio vandenino salose, Indijos vandenino salose neteko namų ir mes turime jais pasirūpinti, nepradedant diskusijos apie istorinę atsakomybę. Šią diskusiją, mm, ši diskusija turi vykti vyriausybėse, kalbant apie mm, naštos tenkančios dėl klimato kaitos pasidalėjimą. Mes turime žiūrėti žmonės ir jų poreikius. Ir daryti viską ribotais ištekliais, ką tik tai galime, kad reaguotumėm į tos poreikius. Dabar gerbiamas parlamento nary Noiserį, aš jums esu labai dėkingas už jūsų paramą, už jūsų asmeninį atsidėjimą gyvenant pagal humanitarnės pagalbos principus. Aš pats pagal juos gyvenu ir gyvensiu Nes tarsi humanitarnė pagalba, jos principai yra tarsi subordinuojami kitoms politikos krytims, ambicijoms, bet taip neturėtų būti mes, ES, turėtumėm turėti galimybę vykti į tas vietas, į kurias kiti nevyksta. Mes turime padėti tiems beveik 12 milijonų žmonių Sirijoje, kuriems reikia paramos. Nes dauguma iš tų 12 milijonų yra tose vietovėse, kurias kontroliuoja režimas. Ar dėl to mes turėtumėm jiems nesuteikti paramos tiems žmonėms? Ne. Aš suprantu ES politiką, principingą politiką, pagal kurią negalima finansuoti europiniais pinigais atstatymo Sirijoje, nebent prasidėtų patikimas politinis procesas Sirijoje. Aš suprantu, jisai tikrai įtikinantis. Tačiau yra dalykų, kurie nelaukia, nelaukia įtikinamo politinio proceso. Aš tikiuosi, kad jisai prasidės, bet Dabar taip nėra. O kol kas žmonėms ten reikia mūsų pagalbos. Sirijoje vietose, kurias kontroliuoja šalies režimas. Mes turime atrasti būdų, kaip padėti. Ir mes tą darome, nors turiu pripažinti, kad susidurėme su sunkumais. Kalbu apie prieigą, ypač po to, kas įvyko Sirijos šiaurės rytuose, Anksčiau mes iš Irako galėdavom patekti į tą teritoriją, dabar taip nėra, dabar daugiausiai tik tai per Damaską galime vykti. Ir mėginsime ieškoti būdų, kaip visą tai padaryti veiksmingesnę veiklą. Ir aš pasisakau už griežtai principingą humanitarnės pagalbos teikimą, reiškinti, kad žmonės yra mūsų dėmesio centre Mes einame ten, kur yra poreikių ir tą darome nesvarstydami jokių karinių, politinių ar kitokių tikslų. Aišku, kad ES tą daro, bet mes veikiame neatsižvelgdami į tuos pasvarstymus. Taip pat norėčiau Jums padėkoti parlamentarė Noiserį už tai, kad Jūs pabrėžėte švietimą ir sveikatos priežiūrą. Iš esmės tai e, nereiškia tarsi tokius betarpiškus humanitarnės e, pagalbos poreikius. Iš esmės tai yra maistas, vanduo, tradiciškai stogas virš galvos. Bet bazinė sveikatos priežiūra yra gerybė, betarpiška geryba. Švietimas yra betarpiškas poreikis vaikams sulaukus mokyklinio amžiaus. Jie negali laukti trejus ar daugiau metų, kol kažkoks tai politinis procesas sąlygos taiką ir galimybės pradėti tiekti ir teikti vystomąją pagalbą. Tai nereiškia, aišku, kad humanitarnės pagalbos teikėjai turėtų statyti ligonės ar mokyklas, bet mes turime stebėti, kaip nepaprastoje padėtyje pagal humanitarinės pagalbos e, principus galime suteikti tą pagalbą žmonėms, kurios reikia. Aš kalbu apie sveikatos priežiūrą ir apie vaikų mokymą. Ir galiausiai Norėčiau Jums visiems padėkoti. Taip pat ir Jums, ponė gerbiamas pirmininkė, kad pakvietėte mane pirmąją mano darbo dieną. Panorėčiau padėkoti ir visiems kitiems. Taip pat norėčiau padėkoti ir naujai paskirtajam nuolatiniam humanitarnės pagalbos pranešėjui. Aš esu pasirengęs su jumis visais dirbti. Mums reikia jūsų paramos kai siekiame tinkamai aprūpintos e, humanitarnės pagalbos. Ir labai džiaugiuosi, kad galėjau savo pirmąją įgaliojimo dieną būti čia su jumis. Dar daug kartų čia lankysiuos. Ir jau dabar uh, Laukiu to tampraus bendradarbiavimo, dirbant su mūsų bendra, aš tikiu, kad jinai yra bendra darbo atverkė, siekiant užtikrinti, kad ES gali padėti žmonėms, kuriems to reikia Europoje, o taip pat ir kitur pasaulyje, kad galėtumėm tą daryti greitai, veiksmingai, vadovaujantis humanitarinės teisės principais. Ačiū. Thank you, Ačiū komisijos nariui, dėkoju kolegoms už pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. Ir aišku, susitiksime vėl, pasikalbėsime ir dvišalių pagrindų, ir taip pat komitete. Nesusilauksime, baigiame šios popietės posėdį, dar patęsime rytoj 9 ryto posėdžiaus koordinatoriai, o komitetas 10 val. ryto. Gerą vakarą.